Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose... Labas rytas, gerbėjai kolegos. Suvečiu sugrįžti prie darbo. Ir suvečiu toliau tęsti mūsų susipažinimą su pirmininkaujančios Švedijos ministrais. Vakar mes e, turėjome galimybę pabendrauti su viena iš jūsų kolegių, o šiandien mes e, tęsime šį e, susipažinimą. Ir šiandien kalbėsime su ponu Litorinu, kuris yra švedijos užimtumo ministras. Ir taip pat bendrausime su švedijos socialinės apsaugos ministre. Labai malonu Jūs pasveikinti atvykus pas mus šį rytą. Na, dėja, švedės socialinės apsaugos ministrė negalėjo, pas, Kristina Husmark negalėjo pas mus atvykti, kadangi ji susirgo ir pati turės pasinaudoti socialinės e, apsaugos e, priemonėmis. Ir todėl Batinika Čifi ją pavaduos. Ji mums pristatys pirmininkaujančios šalies pirmininkavimo prioritetus. O bet pirmiausia žodį suteikiu ponui Litorinui. Arba gal jūs iš pradžių abudu pakalbėkite, o po to mes e, pabendrausime su komiteto nariais. Prašau, ponė. President. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti Kristinos Kusmark vardu. E, ja pakirto ne keulių gripas, bet ji tiesiog susirgo. Ir nebejoju, kad vėliau jūs galėsite dar su ją pabendrauti. Aš kalbėsiu anglų kalba, ne dėl to, kad nemėgstu savo gimtosios švedų kalbos, bet pirmiausia dėl to, kad taip galbūt bus šiek tiek lengviau vieniems kitus suprasti ir e, mes vartosime gal panašius terminus. Ir atsiprašau, kad e, negaliu to padaryti, negaliu kalbėti prancūzų kalbą, nepaisant to, kad septynerius metus mokiausi jos mokykloje. Pirmiausia, man yra labai malonu atvykti pas Jūs kartu su valstybės sekretorė, kuri Jums papasakos apie Švedijos darbo programą, jai priklausančios kompetencijos rytyje. Švedija, formuodama savo pirmininkavimo prioritetus, atsižvelgia į e, nelabai malonės ekonominės prognozes ir mūsų ištikusią ekonominę krizę. Maždaug prieš metus mums visiems rūpėjo kiti dalykai. Tačiau viskas labai greitai ir netikėtai pasikeitė. Tačiau E, nepaisant to, mums e, rūpimi dalykai iš esmės liko tie patys. Mes žinome, kad daugiau nei šimtas milijonų europiečių nedalyvauja teisėtoj darbo rinkoje. Tad problemų turėjome ir iki krizės. Bet to žinome ir apie klimato kaitos e, padarinius. Ir visi šie dalykai tik tai jų aktualumas tik tai ta, buvo pabrėžtas, kai mūsų ištiko finansinė krizė. Panašu, kad situacija pirmiausia pablogės ir tik po to galima bus tikėtis e, kokiu nors teigiamu poslinkiu. Ir be abejo galima būtų kalbėti ir apie pirmuosius e, žaliuosius mūsų ūkio e, daigus. Bet dar palauksime, pažiūrėsime, kaip susiklostės įvykiai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad krizė anksčiau ir vėliau pasibaigs. Mes e, žinome iš savo istorinės patirties, kad būtent taip ir atsitinka prisiminam 1937 metų. 1637 metų tulpių krizę, kuri ištiko Niderlandus, bet Niderlandai iki šiol augina ir prekiauja tulpėmis. prisimena, e, nu, 1857 metų mes patyrėme šešias e, e, labai rimtas ekonominės ir finansinės krizės ir visas išgyvenome. Man labiausiai rūpi, kaip visos šios krizės įtakos darbo rinką. Aš tenksiuosi užtikrinti, kad užimtumo lygis nesumažėtų ir kad nedidėtų socialinė atskirtis. Nes panašu, kad tie asmenys, kurie šiuo metu nedalyvauja darbo rinkoje, gali e, ir likti už jos ribų. Tam, kad taip neatsitiktų, reikėtų e, labai rimtų ir gerai apgalvotų švietimo ir e, priemonių bei e, kitų veiksmų. Ūkio gaivinimo planas, ir, e, kurį parėmė, kuris buvo pagrįstas pirmiausia būtinybę atgaivinti e, ir pakeisti ir struktūrizuoti mūsų ūkį, aš manau, sustiprino mūsų padėtį. Tačiau aš manau, kad mes galime padaryti dar daugiau. Ir tai yra galimybė parlamentui, komisijai ir tarybai sutelkti savo jėgas tam, kad pasiektume geresnių rezultatų. Viena iš priemonių, kurią mes galime įgyvendinti, ir aš tikiuosi taip ir padarysime iki mūsų pirmininkavimo pabaigos, yra e, komisijos pasiūlymas padidinti prieigą prie mikrokreditų. Mes e, šį klausimą padarnime prioritetiniu taryboje. Aš ketinu tęsti e, savalaikės ir e, konstruktyves diskusijas su Europos parlamentu. Ir aš tikiuosi, kad būtent taip mes galėsime kuo skubiau patvirtinti šį dokumentą, kadangi jis gali padėti mums susitvarkyti su krizės e, padariniais. Aš manau, kad tai būtų labai svarbus ES žingsnis, labai svarbus jos veiksmas, kai būtent veiklos veiksmų ir reikia. platesnėje perspektyvoje. Ekonominės krizės padarinių švelninimas ir užimtumo lygio išlaikymas yra klausimai, kurie yra susiję su geriau funkcionuojančios ir darnesnės darbo rinkos ES kūrimu. Užimtumas yra visuomenės ir asmens gerovės pagrindas. Esu visiškai įsitikinęs, kad Europa negali leisti, kad didelė dalis darbingo amžiaus žmonių nedirbtų. Ir aš manau, kad tai yra, pirmiausia yra ne dėl ekonominių priežasčių, bet dėl žmogaus orumo. Kiekvienas žmogus norėtų, kuris norėtų ir kuris uh, galėtų dalyvauti darbo rinkoje, turėtų galimybę tai padaryti. Ir mes turime sudaryti tokią sistemą, kuri leistų į darbo rinką įtraukti kuo daugiau žmonių. Vienas iš šalutinių padarinių bus tai, kad vis mažiau žmonių priklausys nuo socialinės apsaugos ir sistemos kaip tik atviršiai, jie prisidės mokėdami mokesčius prie visų mūsų gerovės. Pasinaudodami visų mūsų darbo rinkos potencialų, mes e, turime stiprinti mūsų e, užimtumo pagrindus ir kurti dar, dar nesažiningą sistemą. Sažiningą, teisingą socialinės apsaugos sistemą, kuri būtų prieinama visiems. Ir viso to pradžia turėtų būti darbas. Mes šiandien susidurime su ir, ir su demografiniais iššūkiais demografinės tendencijos nepasikeis ir vargu ar, ar pakeis savo kryptį. Tai kaipgi mes spręsime šį uždavinį. Tai priklausys pirmiausia nuo, tu, nuo mūsų galaikių prioritetų. Darnus augimas, gerovė ir uh, klėstėjimas. Štai kas leis mums geriausiai pasinaudoti Europos potencialu ir leisti žmonėms kuo aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Be abejo, tai yra mm, lengva pasakyti, sunku padaryti. Ir mes negalime pamiršti istorinės ir politinės realybės. Bet, bet kuriuo atveju esu įsitikinęs, kad tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuris bus svarstomas galvojant apie tai, kaip Europa vystysis po 2010 metų. E, kaip galima būtų sukurti su, e, socialią Europą turinčią rimtus ir, ir tvirtus finansinius pagrindus. Taigi, diskusija apie tai, ką turėtume daryti su darbo rinka, bus vienos svarbiausių užimtumo srityje. Jei norime, kad mums pasisektų, jei norime sėkmingai susitvarkyti su globalizacijos ir e, senėjančios visuomenės uždaviniais, turime daugiausia dėmesio ir skirti užimtumo klausimams, kai svarstysime Lisabonos e, e, strategiją. Neformaliame ministrų susitikime e, šį, šią liepą mes pradėjome diskusiją šio klausimu ir nebejoju, kad jos bus tęsiamos rūdienį. Pirmininkačio šalies požiūrių būtinai traukti visus šio sektoriaus subjektus į uh, į šias diskusijas ir aš nebejoju, kad mes sugebėsime puikiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Viena iš tokių galimybių bus e, aukšto lygio susitikimas, kuris įvyks spalio pabaigoje Stokholme. Mums reikia stipresnių e, darbo e, rinkų, kurios leistų visiems joje dalyvauti. Nes tik tai taip galėsime pasiekti realių rezultatų, tik tai taip galėsime išeiti iš šios krizės stipresni ir pasiruošę ateities iššūkiams. Ir aš nebejoju, kad mes puikiai susitvarkysime su nudinos iššūkiais ir aš nekantriai laukiu darbo, kuris lauks mūsų per ateinančias mėnesius. Dėkuoju, pirmininkė. Labai ačiū, ponė ministrė, kad atvykot būtent kaip pirmininkaujančiosios šalies atstovas. O dabar suteiksiu žodį poniai, poniai Betinai Kešė, Kašėti, kuri būtent e, užsima socialinio saugumo Europoje klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu švediškai. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad Kristina Husmark Pešon labai apgailestauja, kad negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje ir ji labai norėjo pati pristatyti savo dosiją jums šiandien. Bet kaip ten bebūtų, man labai didelė garbė, kad šiandien turiu galimybę pristatyti klausimus, kuriuos ministrė vertina kaip e, Švedijos pirmininkavimo ES prioritetus. Pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie klausimo, kaip mes turėtume sukurti tokią ES, kurios darbo rinka būtų labiau integruota, kaip sakė ką tik darbo rinkos ministras Sven Oto Litorin. Tai klausimas, kuris turi lemiamos reikšmės tam, kad mes galėtume uh, E, sumažinti tą socialinę atskirtį, kurioje tiek daug žmonių šiandien gyvena. Kad sukurtume integruojančią darbo rinką, turime glaudžiai bendradarbiauti, koordinuodami darbo rinkos politiką ir socialinės apsaugos politiką. Uh, turi e, bendradarbiauti darbo rinkos ministrai ir socialinės apsaugos ministrai. Būtent todėl darbo rinkos ministrai ir socialinės apsaugos ministras Švedijoje kartu atsako už šiuos prioritetinius klausimus. Ir jie e, nešta atsakomybę per visą Švedijos pirmininkavimą EPSCO taryboje. E, todėl mes šiandien kartu su jumis ir susitinkame. Šiuo metu mes išgyvename labai sudėtingą ekonominės krizės laikotarpį. Kaip ministras Litorinijų paminėjo, labai svarbu nepamiršti, kad tai yra tik laikina e, krizė. Ir tos trumpalaikės priemonės, kurių mes dabar ėmėmės dėl, ėmėmės dėl krizės, turi būti suderintos su mūsų ilgalaikiais tikslais, tam, kad galėtume sukurti daugiau užimtumo ir tvarų ekonominį Europos augimą. Negalime leisti darbingo amžiaus žmonėms, kurie krizės metu pateko į socialinės apsaugos sistemos gneuštus, ilgai užsilikti neaktyviais ir e, izoliuotais visuomenėje. Mums tai yra pagrindinis klausimas, kad e, užtikrintume bendrą gerovę ir kad už, tai, tai yra susijęs su atskirų individų gyvenimo kokybė ir tai leis sukurti ekonomiškai ir socialiai subalansuotą visuomenę. Šį rudenį mes organizuosime diskusiją apie tai, kaip galėtume padėti e, sukurti aktyvę socialinės apsaugos sistemą kuri būtų suderinta su aktyve ir integruojančia darbo rinkos politika. Tokiu būdu mes galėtume sukurti darbo rinkas apimančias visus visuomenės narius. Aktyvi socialinės apsaugos politika e, skatina darbą, skatina dirbti tuos, kurie negali dirbti dėl sveikato sutrikimų. Į tokią politiką įeina net ir prevencinės priemonės, kurios leis čia e, išvengti atvejų, kai darbingi žmonės e, negali dirbti dėl sveikatos problemų. Aktyvi socialinės apsaugos politika sudaro sąlygas žmonėms dirbti pagal savo sugebėjimus. Tokia politika naudinga ne tik tiems, kuriems skirta e, darbo rinkos politinė sistema ir socialinė apsauga. Ji yra naudinga ir tiems žmonėms, kurie yra toli už darbo rinkos ribų. Kuo daugiau žmonių turės galimybių dirbti, tuo daugiau žmonių galės jaustis aktyvus visuomenės nariais. Tai yra susiję su žmogaus, individo galimybių išryškinimu per neformalų ministrų susitikimą Jonšopinge Liepos mėnesį mes pradėjome diskusiją apie tai, kaip galėtume sukurti tokią labiau integruojančią darbos rinką Europos Sąjungoje. Vyko labai įdomus ir geras pasikeitimas patirtimi tarp valstybių narių. Ir valstybės narės labai pademonstravo plačią paramą tam, kad diskusijos apie aktyvę socialinės apsaugos politiką tęsusi ir rudenį. Spalio 26-27 dieną Stoholme vyks aukšto lygio konferencija apie integruojančią e, darbo rinką. E, ministras Litorinas apie ją kalbėjo taip pat. Šioje konferencijoje dalyvaus politikai, ekspertai ir skirtingų organizacijų atstovai, kurie prates tokio pobūdžio diskusijas konferencijos tikslas, kad e, pasiekti, kad pasibaigus Švedijos pirmininkavimui būtų iš EPSCO tarybos duotas aiškus ženklas rodantis, kas įeis į užimtumo ir ekonominio augimo strategiją, kuri bus pradėta įgyvendinti šve, e, Ispanijos pirmininkavimo metu. E, asmenų laisvo judėjimo užtikrinimas yra labai svarbi ES vidaus rinkos dalis. Tas klausimas mums e, labai svarbus, kalbant ir apie užimtumą ES. Po daugelio metų darbo mes visai neseniai susitarėme, e, kad dėl modernių ir supaprastintų nuostatų koordinuojančių valstybių narių socialinės apsaugos sistemas. Tos nuostatos, tos socialinės apsaugos taisyklės yra itin svarbi prielaida žmonėms e, judėti ES viduje, pavyzdžiui, kad e, jie galėtų kitoje valstybėje narėje mokytis ar dirbti. Koordinavimo nuostatos turi e, funkcionuoti teisingai ir teisėtai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad taryboje ir Europos parlamente pavyko sutarti dėl šio klausimo. Lygiai taip pat aš norėčiau pagirti visas ankstesnės pirmininkaujančias valstybės, kurios prisidėjo prie to, kad būtų priimtas reglamentas numeris 88304 ir jo įgyvendinimo reglamentas. Iš vis tas darbas užtruko maždaug 10 metų ir pagaliau e, kitų metų gegužės pirmą dieną tie reglamentai galės įsigalioti. Naujasis reglamentas nu, E, iš esmės pagerins padėtį. Administravimas taps paprastesnis ir efektyvesnis, o piliečių teisių garantijos sustiprės. Šį rudenį mums tenka svarbus uždavinys parengti piliečius ir valstybės narės e, ir valstybių narių draudimo institucijas taikyti tas taisyklės reikės labai daug padirbėti, kad mes sukurtume sąlygas geram bendradarbiavimui tarp atitinkamų valdžios institucijų. Taip pat šį rudenį bus organizuojama keletas seminarų socialinės apsaugos klausimais ir vėliau e, tie seminarai bus apibendrinti konferencijoje, kuri yra rengiama šių metų lapkričio 25-27 dienomis Stokholme. ES e, valstybių narių socialinės apsaugos sistemų koordinavimui labai svarbu, kad būtų vienodai traktuojami ir trečiųjų šalių piliečiai pagal tas taisyklės. Yra priimtas reglamentas dėl trečiųjų šalių piliečių, kuriame teigiama, kad tie asmenys turi teisę į socialinės apsaugos sistemų koordinavimą lygiai taip pat kaip ir ES piliečiai, kurie e, keliauja ES viduje. Būtų naudinga tas taisyklės pritaikyti prie naujojo reglamento. Labai svarbu pagerinti trečiųjų šalių piliečių socialinę apsaugą e, ES viduje. Žinoma, tai yra susiję ir su administraciniu e, nuostatų supaprastinimu ir administracijai būtų lengviau dirbti, jeigu tas pačias taisyklės būtų galima taikyti visiems nepriklausomai nuo pilietybės. Nepaisant e, E, didelių pastangų Čekijos pirmininkavimo metu EPSCO tarybos ministrai e, birželio 9 dieną nepaėgė susitarti dėl reglamento apie e, socialinės apsaugos taisyklių suvienodinimą su trečiųjų šalių piliečiais E, prieimimą. Ir Švedija pirmininkaudama tikisi toliau siekti šio klausimo sprendimo ir tikisi, kad valstybės narės galės susivienyti dėl šio klausimo ir tikimasi, kad dėl to trečiųjų šalių piliečių sąlygos nepablogės, lygnant su tuo, kokios taisyklės jiems dabar yra taikomos. Dabar mes norėtume išklausyti įdomios ir konstruktyvios diskusijos iš jūsų pusės taip pat rudenį. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Mes dar turim beveik valandą diskusijoms ir matau jau e, daugiau kaip dešimt užsirašė kalbėti. Tad aš tiesiog e, užsirašysiu tvarką pagal, pagal pirmenybę. Uh,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 į mūsų komitetą. Labai įdėmiai klausiausi jūsų žodžių ir turiu dvi pastabas pasakyti. Pirma. Norėčiau paklausti, ar ruoždamiesi 2010 e, metams, kurie paskelbti kovos su skurdu metais, ar jūs turit konkretų planą, tam, kad tokie visuomenės, atstumtieji visuomenės pakraščiuose esantis asmenys galėtų patekti į darbo rinką. Ir aš čia pirmiausia mastau apie tokius asmenys, antai asmenys su negale. Tad ar jūs turit konkretų planą, pagal kurį šiaip jau kartu vyrai ir moteris galėtų tikėtis vienodo atlyginimo. Tokiu būdu galima už, užpildyti tą so, socialinę, e, socialinę takoskirą tarp žmonių, social gap. Be to, socialinė įtrauktis irgi yra svarbus 2010 m. veiksmų e, elementas. Ar jūs e, turit planų konkrečiai spręsti minimalaus atlyginimo e, klausimą? Ačiū už klausimą. E, po to tai yra, bus galima atsakyti klausimus po to, dar išklausysim kitų. Ponas Rišaras Farbr, o po to ponia Elizabet Šrioder. Na Švédsko pohlížíme zejména my občané nových členských zemí. Ačiū. Švedija mums, naujosioms valstybėms narėms, yra daugeliu atžvilgių pavyzdinė šalis. Tačiau turiu pasakyti, e, ką tik, ką tik e, išgirsta kalba tikrai labai nuvylė, nes iš, es, iš esmės nieko ne, nebuvo kalbėta apie socialinės problemas. E, nepaminėta Lavalio byla, kuri šiaip jau, kurios padariniai gali būti labai stiprus, turiu galvoje, e, profsąjungų padėtį. Lisabono strategija, kuri šiaip jau labai toli nuo humoro, kaip kad pasakė e, komisijos narys Špidla, tai dėl jos norėčiau paklausti, kada mes Europoje imsimės daugiau Čia mes tai kalbėjom apie e, flexicurity, tai yra darbo užimtumo ir, ir lankstumo garantija. tai, ką mes čia girdim, tai iš tikrųjų laipsniškas darbo, darbo e, užimtumo sektoriaus įstatymų savotiškas ardymas. Uh, tarptautinių įvairiausių susitarimų darbos, dar, užimtumo srityje um, erozija. Nežinau, čia šiaip jau turbūt jūs esat užsikrėtę Čekijos tam tikrų gripų, kadangi Čekai juk nekreipia dėmesio tradiciškai šitas problemas. Ačiū, sako pirmininkė, toliau ponia Šrioder. Ja, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusį ministrą ir valstybės sekretorę. Aš turiu pasakyti, kad ir aš šiaip jau esu nustebusi, kad Lavalio byla, kuri šiaip jau iš esmės kvestionuoja visą Švedijos gerovės modelį, nebuvo paminėta nie žodžiu. Europos, Europos vadovų taryba tarė žodį dėl, dėl direktyvos, dėl darbuotojų perkelimo. Tad tokiu būdu mes galėtume uh, atsižvelgti į teismo sprendimą Lavalio byloje, taip kad galėtų atitinkamą poziciją užimti e, profsąjungos. Tad e, aš norėčiau konkrečiai paklausti, ar Švedija ketina imtis tam tikros iniciatyvos, turiu galvoje štai visą mano išdėstytą reikalą. Nes čia iš tikrųjų šiuo klausimu turėtų vykti labai intensyvios diskusijos, nes nepamirškit, būtent mūsų komitete e, buvo e, plačiai aptarinėjama šita direktyva dėl darbuotojų perkelimo po to, kai teismas paskelbė sprendimą Lavalio byloje. Bet iš jūsų kalbos e, aš neišgirdau nie žodžio. Ar jūs tiesiog slepiat kažką, ar tiesiog ignoruojat, pirmininkė. Labai ačiū. Dar e, į šitą kalbėtojų kategoriją pateks ponia Estrela. Jie užsima motinystės atostogų klausimais. Pone Estrela, žodis jums. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasveikinti e, ministrus, o aš norėčiau kai ką pasakyti dėl direktyvos dėl motinystės atostogų. Aš šiaip jau esu pranešėja šiuo, e, šiais klausimais lyčių lygybės e, klausimus nagrinėjame čia, nagrinėjame, šiame komitete. E, tuo klausimu jau pasikeista nuomonėmis ir po to e, direktyvos pasiūlymas buvo plačiai aptarinėjamas moterų klausimų komitete ir per kitus susitikimus per dabar jau prasidėjusi Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Norėčiau priminti, kokia svarbi ši tema ir noriu priminti, koks svarbus darbas nuveiktas jau anksčiau, dar per buvusią parlamento kadenciją. Ir nebejoju, kad Švedija turi, gali pasakyti svarų žodį šiais klausimais, kadangi nepamiršim, nepamirškim Švedijos e, įstatymai e, gerokai pažengia į priekį. Tad e, dabar norėčiau paklausti, dėl, sus... ko jūs tikitės per šitą ateinantį pusmetį, būtent kas bus daroma šiuo konkrečiu klausimu. Good. Labai ačiū už tokius gerus ir laiku pateiktus klausimus. Pirmiausiai, poniai Plum, norėčiau pasakyti. Grupių, kurios dažniausiai yra mažiau aktyvios darbo rinkoje, įtraukimas į darbo rinką yra vienas iš svarbiausių mūsų sprendžiamų klausimų. To priežastis E, pažvelkite į tai, kaip e, žmonės su negale darbo rinkoje atrodo. Paprastai jų pozicija yra šiek tiek silpnesnė. Tai yra nepriimtina individo atžvilgių, tačiau lygiai taip pat yra nepriimtina visuomenės bendrai atžvilgių. Reikia kad darbo rinkose dirbtų visi absoliučiai žmonės, kad mes galėtume sudoroti su demografiniais iškylančiais iššūkiais ir kad pagelbėtume gamybos mastams kad mes e, galėtume išlaikyti mokyklas ir kitas socialinės gerovės um, privilegijas ateityje dėl Lisabono sutarties ir e, jos įgyvendinimo. Lisabono strategija bei jos įgyvendinimo priemonės yra teisinė bazė, kurioje mes norime susitelkti. Be to, kad rengiame direktyvas ir teisės aktus susijusius su diskriminacija, uh, ir kitomis rytimis dar veikia, imsimės ir kitų veiksmų. Turime rasti teisingų paskatų žmonėms e, eiti į darbo rinką ir reikia e, ieškoti būdų užkirsti kelią tokioms uh, atstumiančiams priemonėms, kaip, pažiūrėjau, atlyginimų skirtumas, darbo laikas ar panašiai. Manau, kad e, vadinamoji post-Lisabono strategija būtų pats geriausias būdas e, šioje srityje dirbti. Minimalus atlyginimas mums nėra pati patraukliausia tema. E, problema ta, kad mes visoje ES remiame skirtingus darbo santykius. Pavyzdžiui, Švedijoje nėra visiškai jokių teisės aktų dėl atlyginimo. Kodėlgi taip yra? Todėl, kad mes pasitikime savo socialiniais partneriais labai tvirtai ir mes manome, kad jie yra atsakingi už atlyginimų formavimo e, procesą pakankamai gerai. Mes nenorime, kad politikai tai kištusi. Ir aš norėčiau, kad e, padėtis tokia ir liktų. Todėl e, Europoje ir e, kai kalbame apie minimalius atlyginimus, turime pirmiausia pasirūpinti, kad tie žmonės, kuriems mažiau pasisekė gyvenime, būtų vienodai traktuojami Ir manau, kad yra įmanoma rasti kitų būdų padėti žmonėms, kuriems reikia mūsų bendros pagalbos patekti į darbo rinką. Išvada yra ta, kad mums darbo rinkose reikia visiškai visų žmonių, kurie gali dirbti, kad mūsų socialinės apsaugos sistemos ir gerovės sistemos išliktų. Tikiuosi, kad iš dalies taip į jūsų klausimą atsakiau. Pone Farber ir pone Šöter, jūs kalbėjote apie Laval bylą. Aš čia dalyvavau, kai tie klausimai buvo aptarinėjami jau ir anksčiau, ir šiame komitete dalyvavau e, vienoje diskusijų, taip pat e, komisijos veikloje tais klausimais e, dalyvavau. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai apgailestaujame dėl to, kokį teisingumo teismas priemės nuosprendį. Kai, kai matėme generalinio advokato išvadas, kuriuose buvo sakoma, kad uh, E, bus nieko nedaroma dėl dabar sudarysios situacijos, mes nusivylėme. Manau, kad šią problemą reikėtų versinti iš dviejų perspektyvų - iš nacionalinės teisės perspektyvos ir iš e, Europos e, teisės veiki, galimybių veikti. Prisiminkime Europos teisingumo teismo nuosprendį E, kai mes jį pamatėme, aš kreipiausi į Švedijos socialinius partnerius ir paprašiau, kad jie dalyvautų diskusijoje su visuomenė dėl to, kaip bus šis atvejis sureguliuotas. Be to, matėme, kad um, buvo labai glaudžiai bendradarbiavimo socialiniais partneriais ir kai buvo rengiama atitinkama vyriausybės ataskaita. Buvo nuspręsta, parlamente e, ir vyriausybėje stengtis šią, šią bylą sureguliuoti valstybės viduje. Paaiškėjo, kad šiuo metu Švedijoje dirba maždaug 2-3 tūkstančiai komandiruotų darbuotojų ir didžioji dalis jų jau dabar įeina į Švedijos nacionalinės socialinės teisės apsaugos sistemą. Praktiškai galbūt tas skaičius nėra didelis, tačiau iš principo uh, E, vis dar problema egzistuoja, nes ne visi tie žmonės įtraukti. E, mūsų vyriausybės interneto svetainėje yra e, šio tyrimo išvados pateiktos. Ir aš mielai jums pateiksiu daugiau informacijos apie tai, kaip ši byla buvo išnagrinėta valstybės viduje, jeigu jums to reikia. Esu tikras, kad teisės aktai, kuriuos pateiksime parlamentui artimiausioje ateityje, leis sunormalizuoti padėtį kuo racionaliau. Ir tokiu būdu mes apsaugojome švediškai modelį taip, kaip mes to norėjome. Žinoma, mano pozicija yra tokia, kad reikia rasti būtinų priemonių kolektyviniams susidarimams sudaryti ir e, taip pat e, kolektyvinėms dėryboms e, tam, kad darbo rinkos sąlygos būtų apsaugotos organizuoti. O Europos lygių e, reikalai yra kur kas labiau komplikuoti, tvirai šnekant. Šiuo požiūriu e, buvo iškelti du klausimai. Pirmiausia, reikėtų pakeisti darbuotojų komandiravimo direktyvą, tai yra papildyti sutartį socialinių straipsnių. Ir diskusijose, jeigu aš pirmiausia pamenu socialinius straipsnius, tai e, yra su pabrėžiama, kad toks teisų bilis būtų labai svarbus fundamentalus žingsnis, kuris leistų užtikrinti sutarties ratifikavimą ir jos įgyvenimą. Aš manau, kad tai būtų labai neblogas sprendimas. Tas socialinis E, socialiniai teisės aktai, socialiniai straipsniai. Aš pats šiek tiek nelabai suprantu, kaip jie turėtų atrodyti ir kaip jie turėtų būti apiforminti. Turbūt tada reikėtų iš naujo dėrėtis dėl sutarties, o tai turbūt yra neįmanoma. Reikėtų rasti kitų veikimo būdų, bet e, aš dar neperpratau, kokie jie galėtų iš tiesų būti. Todėl mes esam pasirengę išklausyti diskusijos ir džiaugiamės, kad komisija su socialiniais partneriais aktyviai diskutuoja tuos klausimus dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos e, keitimų, galėčiau pasakyti, kad mano vyriausybė tam prieštarauja dėl dviejų svarbių priežasčių. Pirmiausia, aš jau dabar pripratau prie darbo laiko direktyvos gyvendinimo. Taigi prireikia ilgų metų, jei ne dešimtmečių, kad šioje srityje būtų sukurtos teisinės garantijos. Ir aš dabar jaučiu, kad jeigu mes iš naujo pradėsim diskutuoti dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos, susidarys daugybė, vėl atsivers daugybė neiškumo, teisinio netikrumo metų. Dėl tos priežasties, ir aš dabar nekalbu kaip tarybos pirmininkės, aš kalbu kaip Švedijos užimtumo ministras, aš baiminosi, kad susidarys tokios aplinkybės, kad jeigu mums pavyks peržiūrėti tą direktyvą, e, bus mažiau lankstumo Ir tai bus kenksminga, žalinga Švedijos modeliui. Dėl, aš tai vertinu kaip pagrindinę priežastį, kodėl tos direktyvos nereikėtų peržiūrėti. Tačiau aš vis tik dar tebe manau, kad šis klausimas yra netidėliotinai svarstytinas ir reikėtų pradėti atviras diskusijas su socialiniais partneriais, su komisija ir aišku su parlamentu, kad sušvelnintume socialinių partnerių uh, būkštavimus šioje srityje. Aš esu tikras, ponė Fulbrand ir ponė Šiuter, kad e, tai turbūt nėra patenkinamas e, atsakymas jūsų klausimus, bet aš galiu pasakyti, kad mes tos klausimus tengiamės sureguliuoti kuo geriau. Ponė Estrelė, mes susitikom maždaug prieš mėnesį ir kalbėjome apie motinystės e, atostogų direktyvą. Kaip jūs sutarėme, tas klausimas toli gražu nelengvas. Uh, Tas dosie ir toliau bus svarstomas, stengsime dėrybės pastumėti į priekį, kiek tik tai įmanoma padaryti. Ir be abejonės, kaip e, pirmininkaujanti valstybė, mes suprantame, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su jumis pačia, kad galėtume sutvarkyti tą padėtį. Tačiau esu tikras, kad nuveikti dar reikia labai daug ir jeigu pažvelgtume į šio klausimo esmę, tai pamatytume, kad nuomonės, švelniai tariant, išsiskiria tuo klausimu. Taigi turim gerokai paplušėti ir rasti reikalingą sprendimą išbristi iš tos padėties. Taryboje pasiekti konsensusą šiuo metu yra tikrai labai sudėtinga. Aš tą situaciją taip matau. Tačiau dirbsime, dirbsime kartu ir tikimės, kad rasim pusiausvyrą e, sureguliuojant šį klausimą. Būtų labai gerai, jeigu jį galėtume pabaigti kuo greičiau. Euh, Labai ačiū. Pone Kašėti, galbūt jūs galėtume dar patikslinti, o dabar tik tai dar pasakysiu kolegoms, truputį sudrausminsiu, kad kalbėtumėt glaustai, bet dabar vis dėlto dar kreipiuosi į ponę Kašė, Kašėmi. Kašė Ar jūs pasisakysit po antros, e, antro pasisakymų rato? The... Tiesiog trumpai norėčiau pakomentuoti tai, kad 2010 metai bus kovos su skurdu ir socialinė skirtimi metais. Pone Plam paklausė, ar mes turime kokią nors strategiją dėl ateinančių metų. Be abejo, diskusijos jau prasidėjo ir komisija netgi sukūrė patariamąjį komitetą, kuris svarstys, kokius klausimus mes spręsime 2010 metais. Įvyko konferencija šią pat temą ir jos išvados yra nurodyta, kad e, kokiu veiksmu bus imtasi 2010 metais. Šį darbą tęs Ispanija ir beje mes tęsime ir dabar diskusijos su pirmininkausiančia Ispanija. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar antras klausimų ratas. Pirmiausia, ponas Tusas, o po to Stavijos. Αλλαγή εκπροσώπηση στο επίπεδο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ačiū. Pirmiausia, malonu matyti Švedijos kaip pirmininkaujančiosios valstybės atstovus. Dabar išgirdę pasisakymus galim tai pasakyti. Šiuo metu mes e, aptarinėjom užimtumo e, klausimus jau daugeliu, daugelį metų E, apie tai buvo kalbama. E, ir Lisabono strategijos šviesoje e, įvertinus tai, kas pasiekta nuo 2000 iki 2005 metų, tai galima pasakyti štai ką, kad šiaip ar taip vis dėlto darbuotojų gyvenimas tebelieka sunkus. Mes vakar išgirdom mokslinio tyrimo, pristatymą. Tyrime buvo aptariamų naujų formų užimtumas ir, ir tų užimtumo formų poveikį e, Europos teisėkurai. Ten be visa kita buvo kalbama apie sunkes darbuotojų savokas, kurios kyla e, tiek darbuotojams, samdomiems darbuotojams, dėl to, kad e, jiems pradėjus dirbti naujos formos darbus, vis dėlto e, jie nukenčia nuo teisinės, e, teisinių spragų, teisinės tuštumos. Šiandien apie tai jau buvo šiek tiek užsiminta. Na, o tebelieka klausimas profsąjungų teisė darbo santykių, sutartinių santykių klausimas. Čia buvo e, minimas Europos teisingumo teismo sprendimas Lavalio byloje. Tas sprendimas jau tikrai turėjo didelių padarinių. Ir turiu konkretų klausimą dėl darbo teisės ir dėl profsąjungų teisės. Vis, visų pirma, e, nedarbas. Pagal Eurostato 2009 metų dabar surinktus statistinius duomenis matyti, kad e, nepaprastai išaugo nedarbas palyginti su praėjusių metų lygiu. Antai Ispanijoje 19,5 procentai netgi ir kitose šalyse nedarbo padėtis grėsminga. Ypač nuo nedarbo kenčia jauni žmonės, e, nesulaukia 25 metų, tad jų nedarbo, jų nedarbo skaičius įspūdingai, tai Ispanijoje e, virš 20 procentų, Lietuvoje 30 34 procentai tai yra dideli, labai grėsmingi skaičiai ir suprantama, kad turėtume imtis veiksmų, kad uh, Europos vadovų taryboje turėtų būti aptariamos tokios svarbiausios politinės kryptis, kurių laikytis būtų galima kovoti su nedarbu. Ir tai reikia padaryti dar per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad aš taip ilgai kalbėjau, bet dar norėsiu pateikti klausimą iš socialinės apsaugos. Čia vakar pas mus lankėsi jūsų kolegė, ponė Larson. Ir ji be visa kita pasakė, kad socialinio saugumo klausimas yra valstybių narių prerogatyva. Na, o dabar Graikijoje šiaip jau socialinės apsaugos sistema nėra e, pakankama. Ir ypač moterys negauna, negauna pakankamos apsaugos, antai moteris dažnai turi dirbti ilgiau ir panašiai. Ar jūs manot, kad, kad vis dėlto tas, šiaip jau ką jūs ketina daryti, kad pagerintumėt socialinės apsaugos klausimus? Ačiū, ponas Styvijus. Dėkuoju, pirmininkė, aš stengsiu kalbėti trumpai, kad neapsunkiu jūsų darbo. Pirmasis klausimas, kurį norėčiau pateikti valstybės sekretoriai, ponai Kašefi, yra štai koks. Jūs paminėjote 2004 metų reglamentą ir tai, kad mes puikiai sugebėjome dėl jo susitarti. Mes to labai džiaugiamės, tačiau 2006 metų Liepos 20 dieną buvo, taryba paskelbė pareiškimą, kuris mus suniramino, kuriame teigiama yra, kad informacija bus pateikta tuo atveju, kai valstybės narės atitinkama institucija to paprašys ir tai nebus daroma automatiškai. Ir mums rūpėjo, kad ši informacija būtų teikiama kuo skubiau, o ne tai, kad ji būtų teikiama e, automatiškai, neautomatiškai. Po e, Luksemburgo teismo e, sprendimo dėl Lavalio mes žinome, kad teismas atsižvelgia į tarybos pareiškimą. Ir todėl mus labai neramina mano minėtas tarybos pareiškimas. Ir aš norėčiau, ponė, kad jūs apie tai žinotumėt. Ir dabar norėčiau pateikti kitą klausimą ponui Litorinui. Ar jūs turite kokiu nors gerų minčių dėl darbo laiko, tam, kad komisija galiausiai susitvarkytų su dabartinėmis problemomis? Ir mano klausimas taip pat bus susijęs ir su lavalu. Be abejo, tai yra nacionalinė pro problema, tačiau nepamirškite, kad Po Lavalio mes matėme įvykius ir Luksemburgė ir žinome apie Total bendrovės pradėtą ginčą Junktinėje karalystėje. Taigi šis klausimas e, palėtė ir kitas, liečia ir kitas e, valstybės narės. Ir teisinis neiškumas e, yra šiandienos problema ir turime ją spręsti. Mes turime mažiausiai pakeisti darbuotojų komandiravimo direktyvą, tam, kad būtų aišku, kiek mums reikia minimalių būtiniausių standartų, o ką mes galėtume palikti kolektyvinėms e, dėryboms. Ar netrodo jums, kad reikėtų pradėti diskusiją šiais klausimais? Dėkoju, dėkoju ponė Figureido ir po to Jekansari. Pone Figureido. Eh, eu gostaria ainda voltar. Dėkuoju, pirmininkė. Aš turiu tris klausimus. Tris klausimus, kurie, apie kuriuos jau gal ir buvo kalbėta. Jie buvo minėti gal kiek bendrai, aš, aš noriu juos sukonkretinti. Pirmiausia, Lisabono strategija. Lisabono strategija yra labai rimtas dokumentas. Jos įgyvendinimo įvertinimas parodė, kad Lisabono strategija traktuojama labai liberaliai. Taigi atrodo, kad viską, ką te turime, yra vien liberalumas. Būtent dėl to ir atsirado galimybė rastis Lavalio ir Rufelio atvejams. Aš manau, kad šis klausimas e, pažeidžia Europos socialinį modelį ir pagrindinės darbuotojų teisės. Taigi, panašu, kad mes mes galiausiai sukursime situaciją, kurią dažnai uh, kritikuojame kitose šalise. Aš kalbu apie konkurenciją pirmiausia. ES mes vis dažniau uh, paminame darbuotojų teisės. Ar jums netrodo, kad e, reikėtų peržiūrėti iš naujo Lisabonos dokumentus, nes padėtis nulatos blogėja? Ir kitas klausimas kaip mes galėtume suderinti savo prioritetus konkurencingumo srityje bei stabilumo pakto principus. Nes šie principai šiandien labai lankščiai yra traktuojami. Ar jums netrodo, kad reikėtų labai delikačiai įvertinti, kaip galima būtų šios dalykus suderinti, kadangi darbo vietų kokybė mažėja, darbo užmokestis mažėja, e, skurdas didėja. 2010 metai bus kovos su skurdu metais ir panašu, kad tai ir liks vien žodžiai. Arvoisa puheenjohtaja ja tervetuloa. Liisa Jakonsari. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti Švedijos e, ministrus atvykus Europos parlamentą. Jūs abudu kalbėjote labai optimistiškai. Minėjote, kad e, krizė yra laikina, kada nors pasibaigs. Tačiau yra nemažai analitikų, kurie yra įsitikinę, kad e, ši krizė taip greitai ne, nesibaigs. Ir panašu, kad Europa labiausiai nukenties nuo šios krizės. Ar jūs turite atsarginį planą? Jei situacija pagerės, ar reikės stiprinti mūsų darbo teisę? Ir ar jums atrodo, ar jums netrodo, kad mums iš tikrųjų reikėtų paruošti atsarginių priemonių planą? Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Pone Tusas, aš tik gavau šį, šią ataskaitą ir turėsiu ją dar, su ją dar susipažinti. Darbo santykiai. Manau, kad iš ekonominės krizės aplinkybėmis labai svarbu yra, kad uh, ne tik visi socialiniai partneriai kalbėtų apie tai, ką reikia daryti, bet ir tai, kad visi imtųsi rimtų veiksmų. O tam reikia pasitikėjimo, patikimumo ir suvokimo, kad mes bendromis jėgomis sutelkę jėgas turime kovoti su šia krize. Be abejo, žinome nemažai pavyzdžių iš Europos patirties iš, ir iš mūsų istorinės patirties kurie rodo, kad kas nutinka, kai socialiniai partneriai nedalyvauja sprendžiant stambes ekonominės krizės. Ir puikiai žinome, kad tai turi labai rimtų nemalonių padarinių. Aš esu iš tokios šalies, kuri, dažna, kuri didžiuojasi savo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais tradicijomis. Ir įvykiai kitose pasaulio vietose e, ne visada gal ir gerina padėtį. Žinome, kad dėl to dažnai kyla darbo ginčių. Turime galvoti ne vien apie trumpalaikę krizę, bet ir apie tai, kaip mes ilgesnėje perspektyvoje turėtume prisiderinti prie besikeičiančios realybės. Taigi aš manau, kad būtina suvokti, kad mums būtina bendradarbiauti su socialiniais partneriais. Man bus labai įdomu susipažinti su šią ataskaitą, kadangi matome, kad e, e, krizės metu visuomet atsiranda naujų dalykų, kurių, iš kurių turėtume pasimokyti. Toliau, panašu iš tikrųjų, kad e, užimtumas auga labai sparčiai nuo Liepos mėnesio. Tai turės e, labai rimtų padarinių mūsų socialinės apsaugos sistemai visoje Europoje. Socialinė atskirtis e, ir nedalyvavimas darbo rinkoje buvo rimta problema dar iki krizės. Užimtumo skatinimas yra tik viena priemonė Jei pažvelgsime į tai, kaip mes e, tvarkėme su, su finansinė krize 10-ojo amžiaus dešimtmetyje, pamatysime, kad vyriausybės labai dažnai stengiasi nuslėpti, kad joms prastai sekėsi sugražinti žmonės į darbo rinką. Ir tai tik tai uh, apsunkino socialinės apsaugos, uh, e, tą naštą, kuri tenka socialinės apsaugos sistemoms. Taigi, iš tai to turime pasimokyti. finansinės struktūrų, viešų finansų struktūra yra dar labai rimtas dalykas, nes jeigu šis struktūra nėra stipri, tuomet didėja tikimybė, kad šalis mokės už savo praeities klaidas, net ir po to, kai, kai krizė jau pasibaigs. Jūs tikriausiai žinot, kaip kinai šoka su bambuko lasdelėmis ir e, lėkštutėmis, e, e, jas sukdami. Ir aš labai dažnai jaučiuosi lygiai taip pat, kaip koks cirko artistas, kuris turi sudė, atlikti šį triuką. Liepos mėnesį, kiek minėjau, vyko neformalus ministrų susitikimas, kuriame buvo kalbama apie jaunimo nedarbą. Mes kalbėjome apie švietimą, apie uh, tai, kad turime sumažinti amžiaus apribojimus patenkant į darbo rinką. Ponas Hju, kalbėjote apie darbo laiko direktyvą. Liepos mėnesį mes taip pat labai trumpai apžvelgėme šį klausimą, po to, kai darybos žlugo balandžio mėnesį. Na, kągi galėčiau pasakyti. Aš nesu labai optimistiškas dėl to, kas galėtų įvykti artimiausių metų nesu tikras, kad mums pavyks įspręsti šią problemą, kadangi komisijai gan sunku yra sugalvoti, ką ji dabar turėtų daryti. Aš atvirai galiu apie tai kalbėti. Mes stengsime dirbti konstruktyviai ir be abejo ieškosime sprendimo, jei toks yra įmanomas. Tarybos pozicija nepasikeitė ir problemų dar esama valstybėse narėse ir aš manau, kad jas privalu spręsti. Susirūpinimas dėl reikalavimų leisti netaikyti kai kurių direktyvos nuostatų, tai dar irgi mus neramina. Tai yra problema, apie kurią turime atvirai kalbėti tiek taryboje, tiek Europos parlamente. Mums reikia surasti nuomonių pusiausviros ir mes jos ieškosime. Be abejo, dirbdami kartu su Europos parlamentu ir visomis išgalimis stengsime išvengti e, darybų žlugimo. Lavalio byla. Gruodžio mėnesį e, taryboje per oficialiuosius pietus, kai buvo iškeltas šis klausimas, Ne viena iš valstybių narių nepasisakė už tai, kad šis dokumentas būtų taisomas. Tačiau visi žinome, kad jis sukelia daug problemų ir turime bandyti ties spręsti. Kaip minėjau, mūsų pozicija dėl lavalio buvo tokia, kad mūsų nuomonė Luksemburgo teismo, teismo sprendimas nebuvo, jis mus nuvylė. Ir dėl to atsirado ir kitų bylų. Komisija, mano galva, teisingai pasielgė, ji e, pradėjo dirbti siekdama didesnio atvirumo, didesnės atskaitomybės. Ir aš tikiuosi, kad šių veiksmų rezultatus pamatysime netrukus. Ponas Fava gal ir nėra patenkintas tuo, kas yra daroma. Nu, bet dar palauksime. Pane Figereido, kaip, kaip reikėtų ištarti jūsų pavardę Figereido? Lisabonos strategija. Labai įdomus klausimas, kadangi mes labai uh, tampri bendradarbiavame su pirmininkiausiančiu Ispanija. Uh, ir gruodį, gruodžio pabaigoje Ispanija perims pirmininkavimą. Aš atstovauju centro dešiniųjų vyriausybei iš šiaulės e, šalies. O, o man tenka bendradarbiauti su uh, centro kairiųjų vyriausybės atstovais iš pietų šalies. Ir tai, kad bendradarbiavome, yra jau labai svarbu, jau e, svarbus ženklas. Mes galvojame apie tai, kaip galima būtų pritaikyti švietimo sistemas, visas kitas priemonės tam, kad kuo daugiau žmonių įtrauktumėme į darbo rinką. Dirbame sutelkę jėgas ir mes tikimės, kad sėkmingai bendradarbiausime su e, Europos parlamentu šiuo klausimu. Kolegė iš Suomijos klausė apie atsarginį planą. Na, aš iš savo patirties žinau, kad visuomet būtina turėti atsarginį planą. Ir net kelis, kadangi istorija niekada nesikartoja. Ir situacija nuolatos keičiasi, keičiasi labai greitai Ir pavyzdžiui, kas galėjo prieš metus įsivaizduoti dabartinę situaciją? Antra vertus, prieš pusmetį visi kalbėjo apie tai, kaip subirės mūsų finansinės uh, sistemos ir apie tai, kaip uh, mes visi žlugsime ir uh, šiandien jau apie tai nekalbame. Todėl turime stebėti situaciją. Turime įsiklausyti į kolegų nuomonę. Reikia atvirai vertinti pasiūlymus apie tai, ką reikėtų keisti, kaip reikėtų elgtis. Nenoriu per gudrai kalbėti ir ne, neaiškiai, bet taip trumpai drūtai manau, kad reikia tiesiog pasiruošti viskam jau nemažai padarėme. Turime ūkio atkūrimo planą, kuris e, skiria labai daug dėmesio ne vien konkretiems bankams, bet, apie, e, bet pirmiausia tam, kaip galima būtų sukurti stiprią finansų sistemą. Nes tik tai taip galėsime e, padėti verslui. Antra vertus, šis planas yra skirtas tam, kad būtų skatinamas užimtumas. Nes mums, kaip minėjau, reikia kiekvieno darbingo amžiaus žmogaus. Aš suprantu, kad mano atsakymas gal ir nėra tobulas, bet antra vertus ir visas pasaulis nėra tobulas. Dėkuoju. Thank you. Uh, <clears throat> I'll, I'll, I'll start... Ačiū. Pirmiausia, pabandysiu atsakyti ponui Tusas ir e, pabandysiu pakomentuoti visas problemas susijusias su e, laikotarpiu po Lisabono strategijos. Ir prisiminsiu tai, ką vakar sakė ministrė Marija Larson socialinio draudimo e, sistemos išmokos priklauso nacionaliniai kompetencijai ir mes neturim jokių intencijų kažką pakeisti. Dėl e, proceso po Lisabonos. Mes kaip e, pirmininkaujantieji tarybai aktyviai e, organizuojame diskusiją apie socialinę apsaugą ir socialinį draudimą. Žinome, kad e, darbo rinkos politika tradiciškai yra aktyvi ir kalbam apie aktyvinės priemonės, tačiau socialinio draudimo sistemos iki šiol yra labai, labai pasyvios visoje Europoje. Taigi tai yra problema, kurią mes labai akcentuojame ir šio požiūriu be abejonės mes nekalbam apie social... saugumo didinimą. Mm, žmonės turi turėti ekonomiškai saugesnį gyvenimą ir išeiti į pensiją anksčiau gyvenime. Priešingai mes sakom, kad reikia e, dėl dabar sudariusios visoje Europoje demografinės padėties stengtis kuo anksčiau įtraukti žmonės į darbo rinką, leisti jiems dirbti kuo daugiau valandų ir išeiti iš aktyvaus e, darbo gyvenimo, darbingo etapo kuo vėliau gyvenime. Tai yra sąlyga, kurią būtina patenkinti tam, kad um, sukurtume geresnę padėtį. Dabar žinome, kad žmonės um, turi siekti sveikesnio medicinių požiūrių gyvenimo ir e, geresnės, aktyvesnės socialinės politikos tam reikia. Pono Hugh klausimas, jeigu jis nieko prieš. Kalbama apie susitarimą, kuris yra pasiektas tarp parlamento ir tarybos Čekijos pirmininkavimo metu. Uh, Dabar jau esame pas, parengę uh, formalę, formalų sprendimą. Pone, jūs iškėlėt labai uh, svarbų techninį klausimą. Žinoma, gyvendinimo procese bus daug rimtų problemų ir aš uh, apie tai galėsiu vėliau Jums pakalbėti. Ačiū. Dabar prieartėjame prie uh, sunkiausios dalies, nes uh, trūksta laiko, anksčiau kalbėjusiai kalbėjo ilgiau, o dabar aš jau griežčiau elgsiuosi su parlamentarais. Dvi su pusė minutės vienam klausimui. Ministrų irgi prašyčiau kalbėti trumpiau. Lizlin pirmiausia. Pusant, pusantros minutės atsiprašau pirmininkė. E, gerbiamas ministrė, jūs sakėte, kad norite įtraukti žmonės, kurie dabar yra išsumti iš darbo rinkos. Mes jau dabar turime užimtumo direktyvą, pagal kurią neįgalų žmonės ir panašiai turi būti įtraukti į darbo rinką. Bet taip pat jūs kalbate apie e, žmonės darbo rinkoje bendrai. E, mes e, žinome, kad negalė yra apibriešta Europos lygiu ir aš norėčiau, kad jūs ją pakomentuotumėt. Aš manau, kad naujoje direktyvoje, kuri buvo pasiūlyta E, dėl e, paslaugų e, prieinamumo žmonėms, kurie yra išsumti iš darbo rinkos dėl negalios ar dėl kitų priežasčių. Kaip jūs, kaip pirmininkaujantį šalis, galite paskatinti, pastumėti tos direktyvos prieimimą. Europos parlamentas norėtų, kad direktyva būtų priimta greitai. Ir jūs galėtumėte pakomentuoti e, savo poziciją tuo klausimu. Ačiū. Toliau. Marita Usko, po to Rodžeris Helmeris. E, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad esate čia. Aš kaip eilinė e, komiteto narė čia dalyvauju ir apgalėsau, kad kurie kiti nariai negali dalyvauti. Džiaugiuosi, kad e, ponas Litorinas ir ponė Kašef yra čia. E, žinau, kad ponas Litorin čia atvyko ne kaip koks stebukladarys, kuris ištrauks iš kišenės kokį gerą paketą. Deja, taip, taip, taip neatsitiko. Matėme kad e, gal dabartinė būklė minimi direktyva tapo maksim direktyva. Yra nustatytas tam tikras e, viršutinis limitas e, atlyginimų mokėjimui Europoje. Tai daro žalos socialinio draudimo sistemai, O darbo rinkoje priemus naują darbuotojų komandiravimo direktyvą padėtis visai pasikeitė. Jeigu kas nors atvažiuoja į kitą valstybę narę dirbti, tai sąlygos tokios pat nėra suteikiamos ir profesinės teisės bei statminės teisės nėra užtikrinamos. Visoje ES tos principas nėra įgyvendinamas. Ir tai yra skaudžiausia vieta krizės metu ir Švedijoje ir kitose šalise. Švedija e, nėra tobula, nors profesinių sąjungų dėjimas labai stiprus, darbo rinkoje yra labai daug spaudimo momentų, darbo, nedarbo lygis auga. Ir e, pirmininkė nutraukė kalbėtoją, kuri nespėjo pateikti klausimo. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Conclude because your time is over. Ah. No question. Klausimo nespėjau pateikti. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot of. Uh, Ačiū. Labai daug girdėjome tuščių vilčių ir uh, visokiausių uh, E, siekių. Žinoma, mes siekiame viso to, apie ką jūs kalbėjote. Žinome, norime stiprios, tvarios darbo rinkos, norime kovoti socialinį atskirtimį ir panašiai. Bet kaip jūs tą padarysite? Aš šį tą pasižymėjau. Ponas Litorinas vis jos diskusiją. Pona Kašefė jau pradėjo diskusijas ir rems diskusijų tasą. Mes ir toliau diskutuosime. Mes toliau dalyvausime seminaruose. Man padarė siubingai įspūdį visą tai. Mes turėsime aktyvę e, darbo politiką. Tai kokiagi būtų ta neaktyvi politika buvusi? Atvirai šnekant, prieš penkerius metus tas pats buvo sakoma, prieš dešimt metų buvo tas pats sakoma ir manau, kad po penkerių metų ir po dešimties metų vėl bus tas pats sakoma. Kurgi yra esmė, nėra jokio turinio, yra kalbam apie tai, kad reikia koordinuoti trečių šalių piliečių taisyklės, viskas svarkoja, bet iš esmės nieko nėra pasakyta. Aš noriu sužinoti, kas bus realiai pasiekta. Iš tiesų mums reikia daugiau lankstumo darbo rinkoje, mums reikia sumažinti. E, darbuotojams e, atstumimo iš darbo rinkos priemonės. Mes turime e, skatinti užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje. Apgailestauju, bet dirbdamas šiame komitete ir Europos e, reglamento įgyvendinimą stebėdamas pamačiau, kad e, tų tikslų pasiekti negalime, nes trūksta pamatų. Taigi, kaip mes padarysime darbo rinką lankstesnė, patrauklesnė darbuotojams, kaip įtrauksime daugiau žmonių į darbo rinkas. Kol kas nieko konkretaus negirdėjau. Ačiū, ačiū ir už tai, kad kalbėjote taip aiškiai. Aleksandro Sarkas, paskutinis. Gracias por su talante dialogante y telegráficamente. Eh, eh, Ačiū gerbėmės ministrė, ačiū už tai, kad taip poetiškai ir iškalbingai mokate reikšti mintis. Manau, kad Jeigu kalbėtumėt apie Lisabono sutartį ir aptartumėt, kaip parlamento tikslus galima įgyvendinti per ją, turiu galvoje darbuotojų judėjimą ir panašiai, e, darbuotojų teisės užtikrinimą, tai būtų, būtų gražu. Bet jūs paminėjote Laval bylą. Supraskite, kad ne tik Laval, milijonai darbuotojų Europoje terrorizuojami, nes uh, komandiruo, darbuotojų komandiravimo direktyva yra nuolat pažeidžinėjama, jokios lygybės neegzistuoja, mes neturim minimalių atlyginimų, turim tik maksimalius atlyginimus. Ir teisiškai kalbant, dabar mes bandome tik išlaikyti simetriją tarp pirminių tikslų ir rezultatų išplaukiančių iš precedentų teisės. Šiuo metu precedentų teisė sukelia tam tikrus politinius ir teisinius neiškumus ir tai yra rimta problema visai Europai. Manau, kad tai padarys žalos ir Švedijos socialiniam modeliui. Mes visi turime keistis, mes visi turime užtikrinti e, lygybę visiems ta tema, apie kurią jūs dabar turėtumėt kalbėti. Mes Švedijos, e, Ispanijos pirmininkavimo metu irgi apie tai kalbėsime. Visi sutinkame, kad tikslai yra vertingi, kitaip negu prieš tai kalbėjęs parlamentaras, kuris teigia, kad e, viskas yra tuščios kalbos. Uh, Labai ačiū. Mes grįšim dar prie negalios apibrėžimo. Pone Ulskuk kaip e, buvusi e, įvairių mūsų šalių partijų generalinė sekretorė, tai turiu pasakyti, kad aš sutinku su jumis. E. Anksčiau mes kalbėjom apie nacionalinį kontekstą, dabar kalbam apie europinį kontekstą, bet nacionalinėme kontekste pagal buvusi, buvusius įstatymus buvo, buvo įmanoma uh, neįtraukti užsienį, užsienio kolektyvinę sutartį, ne, nepri, nepriklausomai nuo jos turinio. O dabar taip jau nebesakoma. Tai yra čia pagal dabartinius teisės aktus sakoma, kad, mes, kad reikia atsižvelgti į užsienį sudarytą kolektyvinę sutartį. Tad, kaip matot, įvyko nedidukas, kaip čia dabar pasakyti, šiaip netaip jau čia paprasta, kaip kad tarsi buvo sugestionuojama. Bet mes šiaip ar taip kalbėsim toliau, kadangi šiuo klausimu karštos diskusijos vyksta. Europos lygių ir sutinku su ponu Hiu, kad iš ties mes turėtume toliau diskutuoti tą klausimą, kad rastume tinkamą pusiausvyrą. O šiaip tikrai apgailestauju dėl Europos teisingumo teismo išvadas toje minimoje byloje, nes daugybė klausimų, ties kuriais mes turėtume dar sutelkti dėmesį, kaip sukurti naujas darbo vietas, kaip užtikrinti pakaitines darbo vietas, kurių prireikia tokios kaip šiandien krizės atvejais. Ponui Helmeriui turiu pasakyti štai ką. Taip, aš sutinku, aš suprantu jūsų frustraciją. Europos lygių pagal steigimo sutartį mes neturim daugelį tokių e, svarių svertų e, užimtumo srityje, kadangi užimtumas ir toliau yra valstybių narių kompetencija. Tačiau aš nesutinku su jumis, kad čia mes svaidomis vien tuščiais žodžiais. Antai gerų pavyzdžių yra iš valstybių narių, rodančių, kaip valstybės narės įgyvendino politiką skirtą kovai su socialinė atskirtimi. Antai prieš tai pas mus Švedijoje buvo 180 tūkstančių atstumtų žmonių ir daugelis, tai yra darbo neturinčių žmonių, bet mes derinom mokesčių politikos elementus, pakeitėm e, nedarbo draudimo sistemą, pasumažinom išmokus lenkščius, bet to numatėm negalios vadinamąją pensiją žmonėms ir kartu išlaikydami socialinio saugumo sistemą mes kai ką jau pakeitėm. Tad mes sustabdėm tą tokią tendenciją, kai žmonės labai anksti išeina į pensiją ir panašiai. Tad iš ties daugybė būdų yra, kaip būtų galima padėti pakeisti. Tik tai iššūkis yra tas, kad be abejo mes turim keistis patirtimi, o šiaip jau pirma griebtis Europos lygio teisėkuros ne visada, ne, ne, ne pats geriausias kelias. Dabar taip aš sutinku, kad tuo laikotarpiu po Lisabonos strategijos mes turėtume tikrai užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių grįžtų į darbo rinką. Ir čia reikėtų derinti švietimo mokymo sistemą, reikėtų dėti didesnės investicijas į mokslinį tyrimą. Turėtume sustiprinti ES konkurencingumą. Tai nėra lengvi uždaviniai. Aš suprantu, kad dėl to kyla nemažai frustracijos, ypač oficialiuose susitikimuose, kai žurnalistai tiesiai šviesiai paklausia, o ką jūs galit pateikti. Uh, Bet čia turiu pasakyti tikrai, čia jokių senelių šalčių būti negali, kurie ten dovanas trauktų iš maišo. Mes turėtume numatyti labai konkrečių priemonių, kurios galbūt ir skirtųsi e, įvairuotų valstybėse narėse, priemonių, kuriomis galėtume sugražinti žmonės į darbo rinką. Bet kita vertus, tikrai mes daug ko galim pasimokyti iš nacionalinės patirties ir ją kaupti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar ponas Litorini e, puikiai suformulavo dalykus susijusius su socialinė atskirtimi ir panašiai. Aš tik tai norėčiau e, grįžti prie negalios apibriešties, kurios pageidavo ponia Lin. Šiaip jau komisija nėra pateikusi tokios apibriešties pasiūlymą, todėl mes turim vadovautis tuo, kas, kuo operuojama taryboje. Mūsų šalis, kaip pirmininkaujančioji, neketino šiaip jau teikti iniciatyvų, tai yra dėl apibriešties. Taip, bet dabar, ponelin, bet parlamentas juk balsavo uh, už vieną direktyvą ir ten jau buvo proga apibriežti negalę. Tad aš norėčiau išgirsti, ar jūs konkrečiai ketinat stumti šitos direktyvos reikalus į priekį, nes turėdami tokią direktyvą mes turėtume europinį negalios e, apibrėžimą. Atsiprašau, šita direktyva nėra mūsų kompetencijos klausimas, bet kita vertus, dabar galiu tik tai pasakyti, kad mes pamastysim apie tai. Pirmininkė, labai ačiū už tai, kad e, už atsakymus. Toliau trečiasis klausimų rasta, ratas, ponia Mora. Ačiū, ponia pirmininkė norėčiau išgirsti Švedijos kaip pirmininkaujančiosios valstybės poziciją dėl um, um, dėl laikinų darbuotojų, kadangi laikinų darbuotojų klausimas krizės, e, krizės sąlygomis labai svarbus. Antai e, praėjusiu metu E, pabaigoje jau buvo priimta direktyva dėl laikinų darbuotojų. Ir čia šiuo atveju, ar jūs ketinat imti tam tikrų politikos iniciatyvų tam, kad paremtumėt, sustiprintumėt laikinų darbuotojų teisės? Ačiū. Pone Turonen. Ačiū, ačiū už tai, kad suteikėt man žodį. Dabar aš norėčiau, ponė ministrė, klausimą jums pateikti. Pirmiausia, aš stebiuosi, kaip ir kiti kolegos, kad trūksta konkrečių iniciatyvų krizės sąlygomis, iniciatyvų skirtų e, ištaisyti ne, tą tokį didėjantį nedarbą. Tad kur yra bendros europinės iniciatyvos tam, kuriomis būtų galima palengventi e, šitą skausmą, kurį išgyvena darbuotojai? ir iniciatyvos skirtos kovai su skurdu. Tikrai aš klausiausi jūsų žodžių, aš e, skaičiau, antai, sakykime, dar, darbuotojų perkvalifikavimas, geresnės teisės, čia buvo taip pat kontekste pamint, paminėta komandiruotojų darbuotojų e, direktyva. Dabar jūs sakėt, kad e, tai šiaip jau klausimai, kurie šiaip jau nacionalinių uh, lygių sprendžiami, bet kita vertus jūs dabar juk vadovaujat e, ministrų tarybai ir šiaip jau tai yra vis dėlto Europos lygio klausimas. Aš nemanau, kad tas, e, e, ta minėtoji direktyva galėtų pakirsti Švedijos modelį. Ir dabar dar vienas vienas pranešimas. Šiuo metu e, šiaip jau labai didelis yra jaunimo nedarbas, nepaprastai įspūdingi skaičiai. Ir ką jūs konkrečiai ketinat padaryti, kad spręstumėt jaunimo nedarbo problemas? Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Marijan Arkino, po, te, po to ponia Danuta Šeslovska. Pone, pirmiausia, Markin. nous a quittés. Donc, Madame Danou. Pone Harkin išėjo, tuomet Danutė Ježlovecka. Dėkuoju pirmininkė. Ministrė. Pane Lietarin. Dažnai, kai kalbame apie visuomenės e, senėjimą, kalbame apie tai, kad būtina pratesti darbingą amžių. Bet e, akivaizdu, kad e, su didžiausiamis problemomis susiduria jaunimas, kuriam labai sunku yra patekti darbo rinką. Švedija yra šalis, kuri jau ilgus metus turi labai gerą žimtumo politiką. Todėl norėčiau jūsų paklausti, ministrė, ar išgyvenant šią krizę galima būtų pasiūlyti kokias nors geresnės priemonės, kurios skatintų jaunimo užimtumą. Saja. Dėkuoju, ponė Isaja. Ačiū, pirmininkė. Ministrė. Jūs kalbėjote apie tai, jog būtina visus įtraukti darbo rinką, įskaitant ir žmonės su negale ar e, asmenys, kurie patiria kitų sunkumų, kitų sunkumų ieškant darbo. Tačiau šie žmonės turi susigaudyti didžiuliai e, socialinės apsaugos reikalavimų, darbo užmokesčio reikalavimų ir kitų dalykų painiavoj. Kaip galim būtų pagerinti jų padėtį? Kai kuriuose šalyse šie dalykai yra labai aiškiai reglamentuojami, bet kai kuriuose yra visiškai neaišku, kaip valstybė galėtų padėti šiems žmonėms. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė. Atsakydamas ponios Moran klausimą apie laikiną darbą, laikinus darbuotojus, galiu pasakyti, kad mes bendarbiausime su komisija ir stebėsime, kaip klostysis įvykiai ateityje. Svarbu yra užtikrinti, kad laikini darbuotojai būtų traktuojami lygiai taip pat kaip ir visi kiti dirbantieji darbo rinkoje. Negalima leisti, kad jie būtų skriaužiami. Ir taip ir ten kryptimi ir dirbsime. Uh, Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, ką mes galėtume daryti Europos lygmenių. Ir e, mes turime ūkio atkūrimo planą ir yra dar vienas dalykas, kuris neįeina į mano kompetenciją. Jis varstys kofino ministrai. Tai yra bandymai sustiprinti mūsų viešuosius finansus bei e, bandymai atkurti pasitikėjimą mūsų ekonomiką ir su tuo yra susijusios priemonės skirtos e, vartotojų pasitikėjimui ugdyti. Jei pažvelgsime į mūsų prekybos e, ir e, eksporto rodiklius, pamatysime, kad mes esame priklausomi nuo kitų šalių. Greitų atsakymų nėra, bet manau, kad ūkio gaivinimo planas yra viena iš vertingų priemonių. Mes Europoje turime tam tikrus automatinius stabiliza stabilizatorius, kurie gali pagelbėti žmonėms dabartinėmis aplinkybėmis. Ir šios stabilizuojančios priemonės padeda išsaugoti gan didelę perkamąją galę Europoje, tuo metu, kai kitur ji smarkiai mažėja švietimas, nedirbančiųjų įtraukimas darbo rinką. Tai yra dar papildomos priemonės. Kitas klausimas. Šiuo metu turime nedaug galimybių pagal galiojančias sutartis veikti Europos lygmenių. Tai, ką mes turime daryti, ką darysime, yra, tai yra pasimokyti iš atskirų šalių patirties. Ir aš manau, kad tai yra ir bloga ir žinia, ir bloga ir gera žinia jaunimui. Ir uh, kolegė iš Lenkijos irgi minėjo šią problemą. Jaunimo nedarbas dažniausiai trunka trumpiau nei senyvo amžiaus žmonių nedarbas. Pritaikydami švietimo sistemą prie dabar, dabartinių aplinkybių mes galėsime dar labiau sumažinti šį jaunimo nedarbo laiką. Todėl turime ir toliau investuoti į e, mokymus, į švietimą. Tai yra tinkamos labai geros investicijos. Ir tik taip mes po krizės būsime dar stipresni. Ir tik tai taip galėsime uh, prisitaikyti prie dar didesnių gamybos e, mastų ateityje. Pane Turnina, aš e, jau minėjau e, jūsų klausimus, apie kuriuos jūs kalbėjot. Nėra jokių greitų, va, va, greitai veikiančių vaistų. Bet manau, kad manau, kad tai būtų aktualu ir ponui Helmeriui. Ponas Helmeris, e, jūs buvot. E, jūs išreikšti savo susirūpinimą dėl to, kad neaišku, ką mes darysime, ką veiksime. Na, aš jums galiu pasakyti iš savo patirties e, įvairiuose susitikimuose, skaitant ir susitikimą Lenčiopingė, kad mes turėjome, mes gavome ir nelabai gerų pasiūlymų. Ir tai irgi yra įdomu. Taigi, manau, kad galime pasimokyti vieni iš kitų tam, kad nedarytume klaidų ateityje. Būtent todėl mes ir bendradarbiaujame, ypač socialinės apsaugos klausimais. Mes teksime, turime stengtis visomis išgalimis, kad, kad e, žmonės, kurie prarado darbą dabar, nepasitrauktų visiems laikams iš darbo sistemos ir kad jie ne, nuspręstų, pavyzdžiui, pasitraukti į pensiją. Tai buvo tik keli pavyzdžiai to, ką mes galime daryti. Alors, euh, au nom de l'ensemble des membres de, de la Commission, il me reste euh, à vous remercier euh, tous les deux pour votre contribution. Aš euh, visų komiteto narių vardu noriu padėkoti už dalyvavimą šyrit. Labai daug klausimų aptarėme. Esu tikra, kad jūs pateiksite savo, įnešite savo energijos į daugumo šių klausimų svarstymą, bet aš džiaugiuosi tuo, kaip jūs atsakėte panios Lins klausimą dėl diskriminavimo ir e, tikrai džiaugiuosi, kad jūs e, taip pradėjote dirbti ES labui. Thank you.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 Bien, chers collègues, après un petit moment de battement, je crois que. Brangus kolegos, truputė, trumputė pertrauka įvyko, bet dabar, manyčiau, teskim darbą. Ir tada pereikim prie darbo tvarkės dešimto punkto. Tai yra, mes turim balsuoti už pono Ry nuomonę dėl 2010 metų biudžeto. Dabar Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo. Ta punktą perkeliam į šios dienos darbo tvarkę ir jį aptarsim tuoj pat po mūsų balsavimo. Tad dabar tikiuosi, kad jau jūs pasiruošę balsuoti, turit elektroninės balsavimo korteles ir skelbiu balsavimo pradžią dėl biudžeto projekto. Čia, kaip matot, pateikta nemažai uh, pakeitimų 600. Kas už? E, prieš e, susilaikiusių. E, dabar 6031. Kas už? Prieš susilaikė. Susilaikė. Toliau. 6348. Priimta. 6349 už prieš susilaikiusių priimta. 6316 pono, pono jų e, atsimta, atsimtas pakeitimas 6331 pranešėjo už prieš susilaikė priimta. 6304 pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 6305 pranešėjo už prieš susilaikė susilaikė priimta. 6332 už, prieš, susilaikė priimta. 6306 prie, pranešėjo už, prieš, susilaikė priimta. 6333 pranešėjo už, prieš, susilaikė priimta. 6334 pranešėjo už, prieš, susilaikė priimta. 6330 už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. 6335 pranešėjo pakeitimas už, prieš, susilaikiusių, priimta. 6336 pranešėjo už, prieš, susilaikė, priimta. 6324 keli pateikė asmenys už, prieš, susilaikiusiai, priimta 6307, ji atmesta. Tada pereikim prie 6308, pakei, pranešėjas pateikė šitą pakeitimą už, prieš susilaikiusiai priimta. 6337 už, prieš susilaikiusiai priimta. Ir 6338 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Tad mes priėmėm pakeitimus Dabar tos e, pastabų pakeitimai, kas už, prieš, susilaikiusiai priimta. Toliau. 6339 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Toliau pakeitimas 6339, e, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 6.3.70 e, e, atimta toliau, kas už, kas prieš priimta. 6.3.40 e, atmesta. 6.3.18 atsiimtas pakeitimas. 6329, ponia figūrė yra kas už, kas prieš susilaikiusėjimai atmesta. 6329. 6326 pranešėjo, pranešėjo, e, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Toliau 6319 e, pono Steniuk atsi, at, atsiimta, toliau 6341 priimta, 6320 kas už, kas prieš, susilaikiusiai atmesta. 630, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 6321 atsimta, toliau 6350, kas už, kas prieš susilaikiusiai priimta, 6322, kas už. Jūs norite atsiimti savo pakeitimą. Pakeitimas atsiimta 6322. 6312, kas už, prieš susilaikiusieji priimta. 6342 pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. 6343 pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. Čia dar pastaba yra. Pastaba, kas už pastabą. Šio pakeitimo pastaba. Kas prieš, kas susilaikė priėmėm. 6343. 11. Pone Figueredo pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta 6344, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta 6345, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. Dabar pranešėjas dar pateikė priedą, kas už, kas prieš, susilaikų nėra priimta. 6315, kas už. Šeši, trys, penkiolika ir dvidešimt penki, todėl kartu balsuojam, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Toliau Dar 6325 ponė Stinga Kons pateikė, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau. Atsiprašau, atsiprašau. 6325 buvo. Kas už, kas prieš susilaikiusioje aiškiai atmesta. Atmestas pakeitimas, atsiprašau. 6302 kas už prieš, susilaikiusieji, atmesta. Ar norit vis dėlto dar patikrinti? Dar 6302. Tad balsuojam. Dar patikrinsim. Ar visi turit balsavimo korteles? Tarsi neveikia. Gerai, tada įmeskit. Tai yra visos kortelės. Į kitą pusę. Tai štai taip, štai taip, taip, prieš jūs, štai kaip aš rodau. Ar dabar balsavot visi? Gal yra neturinčių balsavimo kortelės? Štai matau, kažkas neturi. ar jūs tikrai teisingai įdėjot kortelę į aparatėlį? Ar visos politinės frakcijos patikrino, kiek narių, kiek pakaitinių narių dalyvauja Tad dabar norėčiau užregistruoti balsus, kurie neturėjo elektroninių kortelių. Ponas Voter, tai yra balsavo prieš, vieną užregistravau balsą, nes mačiau du, du, du asmenys balsavo e, rankiniu būdu, ne, ne elektroniškai. Ar jūs balsavot, ponė? Jūs balsavot už, tad du balsavo prieš ne elektroniniu būdu, puiku. Tad dabar jau visi balsavom, balsavimas baigtas. Trisdešimt devyni balsavo 24 už, e, likusieji prieš, ne vienas nesusilaikė. Tad 6302 pakeitimas jau priimtas, mes patikrinom ką tik. Dabar 6313 e, pakeitimas, kadangi 6303 atsimtas, tai dabar balsuojam už 6313. Kas už, kas prieš susilaikiusiai priėmėm. 6314 pakeiti, pranešėjo pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 6347 pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 6346 pranešėjo pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikusieji, priimta. Pone Šrioter. Neįjungtas mikrofonas. Šeši, trys, nulis, du pakeitimas. Tai dabar mes už jį balsavom. Taip, jūs teisi, ponė vicepirmininkė. Taip, mes jau užbalsavom už pakeitimą 6302. Taip, mes vieną kartą balsavom 6302 ir patikrinom elektroniškai ir dar yra susijusi su tuo pakeitimu pastaba, už kur, taip mes ją ir praleidom. Tad dabar balsuojam už pastabą susijusią su 6302, balsuojam elektroniškai. Dar yra problema, juk mes nebalsavom už patį tekstą, ar kaip? Pirmininkė. Taip, mes balsavom už pakeitimą O dabar, dabar balsuosim už šito dar pakeitimo papildymą. Tad dabar balsuojam elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsuojam už pastabą, už pakeitimą 6302 e, pakeitimo pakeitimą ir čia šiaip jau komitetas pasisako už šitą pastabą, už šitą pakeitimą. Ar visi jau galit balsuoti? Kas neturit elektroninės kortelės, prašom pakelti rankas, nurodyti, kas už, kas prieš. Jūs irgi prieš. Trys. Trys e, prieš, du už. Tad balsavimas baigtas. 41 balsavo, 26 už, 10 prieš ir 10 susilaikiusiųjų. Tad mes priėmėm šito pakeitimo pakeitimą, pakeitimo pastabą. Ačiū, ponė, kad priminėt mums. O dabar balsuosim už visą nuomonę. Čia pirma, pirma dalis, čia dar vienas pakeitimas, jį pateikė e, pranešėjas, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Toliau ant antra dalis, e, trečioji pasir, kas už, kas prieš priimta, ketvirta, mm, ketvirtas pakeitimas, e, kas prieš už atmesta, penkta, penktas pakeitimas e, priimta ir septinta, septinta dalis, šešta, šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau devinta dalis ponas Čabrnoch pakeitė, pateikė pakeitimą. Ar čia yra toksai žodinis pasipriešinimas šitam pakeitimui? Ar priešinatės tokiam žodiniam pakeitimui? Tad pranešėjas pateikė tokį žodinį, žodinį pakeitimą. Ar priešinatės jam, ponė pranešėjau? pranešėjų žodinis pakeitimas atsiimtas. Dabar septintas pakeitimas, ponios figuoja rėdo, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau dešimta A e, dalis, aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Toliau devintas pakeitimas Stefaniuko, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priėmėm. 18 dalis 10 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikiusieji atmesta. Toliau dabar pereikim prie 19a dalies 11 pakeitim, pakeitimas jį pateikė Stefeniukas. Uh, E, žodinis pakeitimas, kurį pateikė taip pat pranešėjas, ar neprieštaraujat jam. Gerai, tad pakeitėm 11 pakeitimą, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. Toliau 19, 19b dalis ir 12, 12 pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas už prieš susilaikę priimta. Toliau preambulės C dalis, pirmoj, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Dabar balsuojam už visą tekstą. Balsuojam elektroniškai, balsavimą pradedame. Labai ačiū tiems, kas, jeigu neturit kas kortelių, pasakykit man žodžiu, tai yra parodykit, kaip balsuojat. Du balsai už, dabar turbūt jau visi pabalsavom. Balsavimas baigtas, 41 balsavo, 39 už, niekas nebalsavo prieš ir 4 susilaikusieji, tad galim pasiveikinti pranešėją tokiu rezultatu. Jeigu visas balsavimas taip sklandžiai vyks, tai tikrai tada mes labai darniai dirbsime. O dabar, kaip jau sakiau, grįžkim prie darbo tvarkės šešto punkto. Tai Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo klausimas. Čia jau tri, trim atvejais buvom susirinkę, nagrinėjom šitą klausimą ir čia norėčiau atskirai tą klausimą aptarti. Štai taip. Pirmiausia, Ispanijos Ispanijos prašymų dėl Katalogijos regiono, Portugalija pateikė prašymą dėl šiaurės e, regione ir centrinėme regione esančių įmonių padėties. Ir komitetas dar vakar pageidavo irgi, tai yra vakar buvo pareikštas e, pageidavimas uh, aptarti laišką raštu, kurį parengė taip pat koordinatoriai ir darbo grupės da, e, nariai. Šitas laiškas jums išdalytas. Ir čia pateisinamas e, Portugalijos ir Ispanijos prašymai dėl tų minėtų regionų. Čia ypač kalbama apie tekstilės pramonę, pramonėje. Ir tikrai padėtis šioje pramonėje iškė, sukėlė nemažai tokių pastabų. Ir tos pastabos iš esmės susijusios su aiškumo klausimais dėl tų administracinių išlaidų klausimų ir pateikta dar konkrečių pastabų. Tad dabar trečiuoju atveju čia Vokietija pateikė prašymą dėl vadinamosios Nokijos bylos. Ir susirinko darbo grupės nariai, už vakar jie buvo susirinkę, toje darbo grupėje buvo pageidauta kai ką pakeisti mano minėtame laiške kad būtų galima laišką tada pateikti komisijų, komiteto nariams. Aš norėčiau tik tai, kad jūs primintume tuos elementus, dėl kurių pakeistas laiškas, o tada per ateinantį komiteto posėdį mes jau surenksim um, nuodugnes diskusijas per posėdį vyksianti rugsėjo 29 dieną. Dabar Dabar tie elementai, kurių pagrindų šiaip jau reikėjo pateikti ar pagėdavom pateikti laišką, tai galbūt jau nustatyta tokių elementų ar daugelis jų. Pirmas klausimas toks, kaip administracinės išlaidos turėtų būti nustatomos, kaip, kaip užtikrinamas jų tas skaidrumas. Šiuo klausimu komiteto atsakymas būtų toks, kad kol kas mes dar laukiam, dėlsiam. Toliau naudos ar išmokų gavėjų sąrašo klausimas. Turiu galvoje būtent biudžeto lėšų, kuris mobilizuotas tam atveju. Tai čia buvo iškeltas klausimas dėl, to, dėl savotiško persipinimo tų lėšų, kurios gaunamos iš Europos socialinio fondų ir, ir prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Tad dabar čia e, komitete mes turėtume šiaip jau pateikti interpeliaciją Vokietijos vyriausybei būtent dėl tų dviejų fondų lėšų, nustatydami tam tikrą atsakymo pateikimo datą. Ir pagaliau dar kitas svarbus klausimas - tai galimybė mobilizuoti šito globalizacijos padarinių fondo lėšas štai tokiam atvejui. Tokiems atvejams, kai darbuotojai šiaip jau negali prieiti prie perkvalifikavimo mokymo ir kitos pagalbos formų. Tad čia atkreiptas dėmesys į tai, kad visi tie darbuotojai, kurie gavo pagalb, gauna pagalbą iš globalizacijos padarinių fondo, iš tikrųjų turi teisę gauti pagalbą persikvalifikuojant. Ir ta pagalba nebūtinai e, skiriama paties fondo lėšų pavydalu. Jie tokią pagalbą gauti iš kitų nacionalinių fondų e, ir pagalbos schemų. Tad čia tokie du svarbiausi klausimai su šito klausimu susiję. Vienas tai vienas dalykas e, darbo grupės e, narių pageidavimas, kad tokių klausimų reikėtų didesnio skaidrumo. E, tai yra skaidrumo dėl to, kaip vis dėlto valstybės narės, e, jų pagalba, tai yra sąveikauja su būtent e, Europos e, fondų pagalba. Tad čia tas klausimas susijęs su Vokietijos prašymu ir čia mums reikia suformuluoti bendresnę pastabą. Kol kas mes dar neapsisprendėm dėl šito Vokietijos vyriausybės pateikto prašymo. Uh, kolegos kalbėję šiaip jau iškėlė e, tam tikrus jiems svarbiausius šito klausimo aspektus. Ir aš pati suprantu, kad ponas Jovinas norėtų dabar jau pakalbėti. Na, tikrai iš tikrųjų ne tuo klausimu norėjau pasisakyti. Aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad jūs kalbėtumėt šiek tiek lėčiau, kad šiek tiek sulėtintumėt aiškinimo tempą, kadangi mes norėtumėme žinoti, kas vyksta, tam, kad galėtumėme suformuluoti savo nuomonę. Mes girdime tai, ką jūs pasakot, klausomės vertimo, po to palyginami skaičius su tuo, e, su tuo ką jau mūsų turimus skaičius su tuo, kas yra nurodyta dokumentuose. Ir galiausiai, kai esame pasirengę išsakyti savo nuomonę, jūs jau e, nu, e, nužygiavot kažkur toli. Aš suprantu, kad mes turime laiko mažai, klausimų labai daug, bet iš esmės tai reiškia, kad mes praleidžiame kai kurios labai svarbius dalykus. Todėl aš manau, kad neturėtume skubėti skubotai dabar, dabar balsuoti. Ačiū. Čia mes be abejo turėsim pakoreguoti savo darbo ritmą, bet matot, kad šiaip jau kiekvienas vis dėlto prisitaiko prie balsavimo ritmo, turint galvoje, kad dar dar laukia diskusijas, bet aš atsižvelgsiu jūsų pastabą. Ačiū, ponė pirmininkė ponia Moran Šartie. Dabar dėl mūsų bendro darbo šiem dviem klausimas klausimais. Norėčiau pabrėžti, kad jau vyko diskusijos dėl globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo vakar. Ir tikrai dabar jau mes turim dokumentus, mes šiaip, kuriems mes galim pritarti. Vakar antai buvo jau išsakyta pastabų dėl globalizacijos padarinių fondo lėšų Dabar dėl Ispanijos ir Portugalijos reikalo. Turint galvoje šitą atsaką, kuris buvo pateiktas čia komitete ir ir turint galvoje, kad e, buvo pritarta šitiems e, prašymams, tai manyčiau, kad mes galėtume pritarti kadangi iš tikrųjų čia kalbam apie tekstilės pramonės įmonės esančias e, regione, kuriame tikrai masiškai buvo atleidinėjami darbuotojai. Ir turint galvoje tą masinį atreidi, e, atleidinėjimą, e, tai yra tūkstančiai darbuotojų atleisti, tai be jokios abejonės, kad globalizacijos padarinių fondo lėšos šiaip jau turėtų būti numatomos kiekvienam tokiam atleistam darbuotojui. Tad turėtų būti numatomos lėšos jų tokiam individualizuotam perkvalifikavimui. Na, o dėl Nokijos atveju. Tai čia buvo pateiktas tam tikras patikslinimas, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu vis dėlto turėti skaidrumą dėl tų regioninio fondo ir kartu nacionalinių fondų lėšų skiriamų štai tokiai pagalbai, nokie pagalbai. Tad mes turėtume, e, tai yra atsižvelgti į Europos socialinės pagalbos fondą ir globalizacijos padarinių fondą, kitus galimus fondus. Mes turėtume turėti aišku tų fondų galimos paramos vaizdą. Labai ačiū, ponas Terkas, o toliau figureido. Eh, Na, aš norėčiau pasakyti, kaip ir anksčiau kalbės kolega, kad aš esu jums dėkingas už e, tai, kad jūs labai veiksmingai ir labai greitai padirbėjote. Turime padėti regionams, kurie nu, kenčia nuo globalizacijos padarinių. Ne visų padėtis yra tokia prasta kaip tekstilės pramonės. Aš asmeniškai esu iš Katalonijos, kur tūkstančiai darbuotojų buvo atleisti. Tikiuosi, kad jie susiras darbą kitur. Bet kuriuo atveju dėkuoju Jums už Jūsų darbą ir visiškai teisingai pasakėt, kad mes turime kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai. Jei pažvelgsime į Vokietiją, pamatysime, kad e, reak... greita reakcija ir veiksmingos priemonės labai pasiteisino. Manau, kad galima greitai ir veiksmingai vertinti, kiek reikalinga yra pagalba ir kiek veiksminga ji yra. Labai dažnai skirtingi atvejai tarpusavį yra susiję. Ir manau, kad juos svarstant reikia atsižvelgti į socialinę prasme jautresnius dalykus. Dėkuoju, ponė Figareido. Dėkoju. Tiesiog norėčiau pratesti kolegos mintį. Labai gerai padirbėjot. Manau, kad vakar darbo grupėje buvo labai gerai aptarti Portugalijos ir Ispanijos poreikiai. Iš tiesų, Portugalijoje pastaruoju metu buvo atleista labai daug darbuotojų. Portugalija kreipėsi e, dėl pagalbos pirmą kartą 2008 metais. 2009 metais situacija dar labiau pablogėjo. Turime ir kitų atvejų, pavyzdžiui, Nokia, kuris susidūrė su uh, finansinėmis problemomis. Dar nemažai turime padirbėti, bet iš esmės aš pritariu tam, kas yra padaryta. Dėkuoju, ponė Jazaviskava, sakė, kad nebenori kalbėti, tuomet žodį suteikiu Tomui Manui. Ačiū pirmininkė. Aš esu Vokietijos atstovas ir to, todėl nenorėčiau kalbėti vien apie Vokietiją. Turėčiau daugiau dėmesio skirti Ispanijai, Portugalijai, rodydamas e, solidarumą. Ir turėčiau kalbėti išsamiau apie Nokiją arba tekstilės pramonę. Tačiau e, vienaip ir taip negaliu išvengti Vokietijos, kadangi Vokietijoje mes taip pat turime nemažai mobilių telefonų gamintojų, kurie susiduria su problemomis kurias taip pat privalu spręsti. Nedarbas Vokietijoje jau pasiekė 7 procentus. Tai nėra 10 procentų, kaip kitose šalyse. Bet bet kuriuo atveju negalime šios skaičiaus ignoruoti. Problemas, su, kuria, su kuriamis susiduria Nokia, liečia ne vien jos darbuotojus, bet ir Nokijos e, tiekėjus. Aš prasidėjau prie šios direktyvos ir aš. Ir aš užjaučiu tiek Portugalijos, tiek Ispanijos darbuotojus, bet kaip minėjau, negaliu pamiršti ir vokiečių. Ir todėl negaliu nepaminėti Opelio e, atvejo, kuris turi gamiklas ne tik mano e, žemėje, bet ir daug kur kitur Europoje. Ir pritariu tam, ką sakė kiti kolegos. Dėkuoju, sako pirmininkė. Du kalbėtojai dar Brežina Bastos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me eh, congratular o grupo de trabalho. Ačiū. Labai trumpai norėčiau padėkoti darbo grupiai, kadangi rezultato jį pasiekė labai greitai. Labai greitai buvo sureaguota į visus prašymus, ypač į Portugalijos prašymą. Portugalijoje tekstilės pramonė yra labai svarbi ir jie jau kuris laikas kenčia nuo globalizacijos. Ir pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas yra labai svarbi priemonė, kuri gali realiai padėti žmonėms, kurie kenčia nuo vis didėjančios konkurencijos. Tokių žmonių Portugalijoje yra labai daug. Kaip žinia, į mūsų šalis atplūsta pigios prekės iš kitų, kitų šalių, pirmiausia, iš Kinijos. Ir tai sudaro rimtas problemas mūsų žmonėms. Būtent todėl mes ir patikėme savo prašymą, kurio tikslas buvo kuo labiau sušvelninti šios didesnės konkurencijos padarinius. Aš manau, kad e, visiems akivaizdu, kad e, kai mes patikime prašymą, situacija nebuvo tokia prasta, kokia ji yra šiandien. Taigi šiandien mums e, globalizacijos fondo lėšų reikia dar labiau nei kada nors anksčiau. Todėl turime stiprinti šį fondą ateityje, kaip jau ir minėjo kai, kai kurie kiti kolegos, tam, kad būtume pasirengę reaguoti į uh, situaciją, į tokias problemas, kurias ištiko Portugalija ateityje. Dėkuoju, ponė Steinburg. Ir ponė Ješinska. Pirmininkė, gerbėjai kolegos, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad e, Nokijos darbuotojams, ypač Vokietijoje, yra labai svarbu, kad e, būtų kuo mažiau biurokratijos ir kad uh, jų prašymas būtų patenkintas, kadangi nemažai darbo vietų buvo prarasta ir šiems žmonėms reikia pagalbos kuo skubiau, tam, kad, galim, kad, tam, kad jie galėtų pakeisti savo kvalifikaciją ir sugrįžti į darbo rinką. Taigi aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Dėkuoju. Toliau ponia Bžiževska. E, Ačiū, pirmininkė. Aš esu biudžeto komiteto narė ir todėl norėčiau pasakyti, kad biudžeto komitetas man svarstė šį klausimą vakar. Ir biudžeto komitete buvo pritarta šiems pasiūlymams. Man labai įdomu klausyti šios diskusijos, kadangi aš puikiai žinau, dėl ko buvo pateikti šie prašymai. kuo jie yra grindžiami. Apgailestauju, kad valstybės narės pateikė tiek mažai prašymų. Viena, metams yra skirti 500 milijonų eurų. Tačiau, kiek man yra žinoma, mes šiemet išleidome tik tai 5 milijonus. Taigi turime raginti valstybės narės kreiptis į pristatymą prie globalizacijos padarinių fondo. Netikiu, kad nuo krizės nukentėjo tik tai 4 ar 5 tūkstančiai žmonių. Aš susitikinus, kad jų yra kur kas daugiau. Todėl tikiuosi, kad netrukus gausime e, kur kas daugiau prašymų iš valstybių narių. Ir tiek biudžeto komitetas, tiek užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų skleisti informaciją apie galimybės kreiptis į šį fondą. Ačiū kolegi, kolegos už jūsų pasisakymus. Kaip aš jau e, įžanginėme žodėje pasakiau, Portugalijos ir Ispanijos atveju mes turim šiaip jau ra, raštiškus prašymus, o mes turėtume šiaip jau, aš norėčiau tik tai priminti nariams, kokia šiaip jau e, komiteto bendra pozicija ir jums apie tai bus pranešta laišku. Dabar dėl Vokietijos atveju. Tai dar bus proga iš naujo e, pakalbėti apie, pakalbėti šituo klausimu per ateinantį posėdį rugsėjo 29 dieną, tad bus pateiktas laiškas ir balsavimas vyks. Na, o dėl fondo lėšų mobilizavimo, tai Čia šiaip jau reglamente padaryta keletas pakeitimų tam, kad būtų galima mobilizuoti globalizacijos padarinių fondo lėšas tais atvejais, kai e, labai dideli masiniai atleidimai, e, masinių atleidimų atvejais. Ir tokiu būdu tada vėlgi pailgintas e, laikotarpis, išplėstas iki 24 mėnesių ir netgi 115 procentų finansavimas numatomas tokie pakeitimai. Tad manyčiau, kad e, iš tikrųjų mes šiaip jau pritarėm tokiam e, globalizacijos fondo reglamento pakeitimui ir tokiu būdu dabar tada siūlyčiau tada e, baigti diskusijas šiais klausimais ir pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Vielleicht zu dem Punkt nochmal. Ich habe versucht, als, als Geschäftsordnungsfrage. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš bandau pasisakyti tarsi dėl darbo tvarkos, bet prisiminkime, kad parlamente vyksta daug diskusijų apie konkrečias situacijas. Ir manau, kad šiuo atveju turėtume pareikšti, kad pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondas turi būti e, naudojamas deramai ir nepakanka tik laišką parašyti ar e, prabalsuoti. Reikia parlamente konkrečios diskusijos to klausimu, nes e, solidarumas šiuo atveju reiškia pinigų pervedimą. Bet tuo pat metu tai reikš, kad mes e, tiesiog bandome e, žaboti visuomenės nuomonę. Mes e, turėtume skelbti konkrečiai e, atvejus, bylas ir turėtume kalbėti konkrečiai, o ne tik e, bendromis frazėmis, kaip kad būdavo anksčiau pirmininkė, dabar kalbant apie globalizacijos padarinių fondo, tai vargu ar pravartu būtų renkti grinai teorinio pobūdžio diskusijas. Čia mes kalbam apie konkrečius žingsnius, apie konkrečius, konkrečias lėšas e, numatomas iš šito fondo nukentėjusiems darbuotojams. Mes kitą vertus laikomės pakankamo lankstumo, mes šiaip jau tikrai e, pritaikom e, posėdžių datą tam, kad ir šiaip jau tikrai, kad laikytumėmės kuo efektyvesnės darbo procedūros. O dabar, kai aptarsim metinę ataskaitą dėl to, kaip veikia šitas globalizacijos padarinių fondas, tad čia, čia komisija turės pateikti. Tai yra pateikta, komisija, komisija pateikė tokią metinę ataskaitą birželį E, apie tai, kaip veikia fondas 2008 metais ir bus tokia vėl nauja metinė ataskaita. Ir manyčiau, tikrai tada bus galima surenkti tokias nuodugnes, platesnes diskusijas, kokiu jūs pageidavot. Na, o šiaip nepamirškim, dar laukia nemažai svarbių darbo atvarkės punktų. Matau, ponia Moran dar norėjo kalbėti. Dar žiūriu, ar nebūtų kitų kolegų norinčių kalbėti. Pone Mora, ponė Dėly ir tada mes ir baigsim aptarti šitą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, sureaguosiu į pono mano pastabą. Tai yra, jūs jau pasakėt teisingai, mes turėtume budriai e, stebėti tokius paduodamus pareiškimus, E, ir stebėti taip, kaip iš tikrųjų panaudojamos globalizacijos padarinių fondo lėšos. Ir reikėtume įvertinti, ar pakako tų pakeitimų atliktų būtent šito fondo reglamentinką realybę. Man atrodo, tikrai mes turėtume atidžiai įdėmiai stebėti pačius debatus ir, ir, ir pačius įvykius. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau išgirsti kokia šiaip jau veikimo laisvė numatyta Nokia, Vokietijos Nokia atveju. Ar numatomos tam tikros sankcijos? Pirmininkė, turiu atsakyti štai ką. Dabar, kai mes sprendžiam dėl globalizacijos padarinių fondo mobiliz, lėšų mobilizavimo, tai tos lėšos pirmiausia numatomos patiems darbuotojams, o ne įmonėms. Ir dabar tas, būtent kaip Nokia elgėsi su savo darbuotojais, apie tai jau buvo kalbėta, tai buvo jau politinis, kaip politinis klausimas suformuluotas. Tačiau dauguma darbo grupės narių mane, kad vis dėlto tas e, atvejis šiaip jau nepaveiks e, e, tų lėšų išmokėjimo, lėšų skirimo patiems Nokios darbuotojams. O šiaip be abejo, tas elementas bus įtrauktas į metinę globalizacijos padarinių fondo veiklos ataskaitą, kurioje bus pateik, pateiktas toks platesnis vaizdas, bet tai yra darbo grupės nariai mane, kad šiaip jau darbuotojai patys neturėtų tiesiogiai nukentėti e, dėl jų įmonės elgesio. Apie tai buvo pasakyta darbo grupės uh, posėdėje. Bet, kaip sakiau, šis elementas e, atsispindės metinėje ataskaitoje ir mes tikrai galėsime aptarti iš esmės. Na, o dabar galim pereiti prie tokio gana svarbaus, esminio dar vieno darbo tvarkės punkto. Noriu pasakyti, kad čia šiaip jau to, tie debatai bus tokie atviri dar e, susiję su mūsų tiesiog visų tokių būsimų teisėkurus procesų. Tad mes turėsim aptarti ir tai, kaip mūsų biudžetas e, šiaip jau e, apibrieš savo, savo tiesiog atsakomybės rytį, darbo prioritetus. Tad čia mes pradedam tokia, tokias bendro pobūdžio plačias diskusijas, kurios ypač svarbios, turint galvoje, kad 60 procentų mūsų e, komiteto narių yra naujai išrinkti, bet čia reikės į tokius pirmiausia klausimus atkreipdėmėsi. dėmesį pirmiausia, reik, turėsime apsispręsti dėl tų klausimų, kuriuos mes paveldėjom iš buvusios kadencijos darbuotojų ir kartu mums reikės aptarti tokį strateginį bendrą mūsų būsimo darbo vaizdą. Dabar pirmų, pirmas dalykas, tai tie klausimai, kuriuos mes paveldėjom iš, iš buvusios kadencijos darbuotojų. Tiesiog reikės įvertinti, kas jau buvo nuveikta, kaip evoliucionavo veikla iki šios dienos. Reikės taip pat aptarti tuos klausimus, kurie yra įstrigę. Ir čia aš konkrečiai turiu galvoje tai papildomų pensijų, perkeli, pensijų teisų perkelimą. Čia jau parlamentas pirmą kartą 2007 e, e, m. birželį e, aptarė šį teisės akto pasiūlymą ir taryboje tas klausimas įstrigo, komisija ketina vėl atnaujinti debatus šiuo, šiuo teisės akto pasiūlymo uh, klausimų ketina pateikti žalėje knygą. Ir toliau bendrojo intereso, bendrojo intereso paslaugų klausimas. Čia buvo šiaip jau iškilęs, e, iškilę neiškumų dėl taikymos ryties, e, dėl to, kokias, kokios paslaugos turėtų pateikti, patekti į direktyvos taikymos rytį. Komisija šiaip jau pristatydama savo būsimo darbo programą paminėjo šį, šią direktyvą ir vėlgi ketinama toliau atnaujinti de, e, diskusijas. Toliau trečias įstrigęs e, klausimas, tai vadinamoji darbo laiko procedu, direktyva, kuri, dėl kurios nepavyko susitarti iš po taikinimo komiteto posėdžio. Ir dabar komisija šiaip jau e, įsipareigojo mums teikti informaciją apie tai, kokių pažeidimo procedūros veiksmų jį imasi prieš tas valstybės narės, kurios neįtai, ne, dar ne, neperkelė dabartinės direktyvos nuostatų. Ir šių, tai yra komisija turi jau konkrečiai priimti tam tikrus sprendimus dar iki e, šių metų pabaigos. Na, o dabar dėl bylų svarstomų teisingumo teisme. Tai mes aptarsim šiaip jau ataskaitą e, kovos su skurdu ataskaitą e, ir numatomas įvertinimas. ir bus ir, ir tikimės konkrečių, šiaip jau komisija įsipareigojusi pateikti konkrečios politikos pasiūlymų ir taip pat yra numačiusi teisėkuros programą. Dar kitas, dar kita byla, e, kuri buvo, e, kurioje, kurioje priimtas sprendimas Teisingumo teisme, beje, mes jau tą bylą aptarinėjom ilgai, e, ponia Bauer apie tai kalbėjo, dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliaja kelių transporto veikla klausimų. Ir trečia byla, nagrinėjama teisme, tai dėl mikrofinansavimo šitas e, konkretus pasiūlymas bus aptartas mūsų ateinančiame komiteto posėdėje. Čia buvo pasiūlyta įtraukti į biudžetą naują eilutę, atsižvelgiant į pono Öri ataskaitą. Dabar nauji klausimai, kuriuos mes turėsim aptarti. Tai visų pirma strategijos Lisabonos peržiūra šiaip jau apskritai Lisabono strategija be abejo turi, veiks taip pat mūsų darbo gairės ir taip pat turėsime aptarti e, iš trečiųjų šalių atvykusių sezoninių darbuotojų direktyvą. Dar norėčiau paminėti vieną tarp būsimų nagrinėsimų klausimų. Tai direktyvos dėl darbuot, komandiruotojų darbuotojų reikalus. Mes juos irgi aptarinėsime. Tai yra aktualūs dalykai. Na ir nesileisiu į ilgus išvedžiojimus. Šiaip jau vakar buvo pateikta dar keletas pakeitimų, pakeitimų po to, kai mes išklausėm e, tyrimo dėl naujų, da, naujų formų užimtumo. Be abejo, atsižvelgsime šituos pateiktus pasiūlymus. Na ir kita tema. Čia du dalykai svarbus. Dabar aš suprantu, kad tai, kas mūsų darbo bus šerdis, tai tokie elementai, kuriuos mes turėsim, kuriuo, kuriais mes turėsim vadovauti Tai yra, kad užimtumo klausimą reikės be abejo e, įtraukti į platesnę e, ūkio ekonomikos politiką. Ir tą mes darysim be abejo, kai peržiūrėsim Lisabonos strategiją. Ir tai ypač aktualu, turint galvoje tokį neraminantį užimtumo darbą ir kartu užimtumo be abejo elementus, e, juos bus atsižvelgta, kai mes e, vėl peržiūrėsim Europos ūkio atgaivinimo planą. Na ir dar svarbi viena, man atrodanti svarbi tema, tai yra, kurią mes turėsim nemažai kalbėti čia komitete ta tema jau atsispindėjo pono Rišaro Vits, kuris atsako už e, pramonės užimtumo klausimus. Tai įmonių valdymo tema. Dabar dabartinės ekonominės finansinės krizės sąlygomis matyti, kad jeigu mes tikrai nenorim grįžti į praeitį, tai mes daug dėmesio turėtume skirti ir jau dėmesio skiriama įmonių vadovų atlyginimams, kontrolės e, klausimams, įmonių strategijos kontrolės klausimams ir panašiems klausimams. Mes tie klausimai be abejo buvo aptarinėmi ne vien mūsų, bet ir kituose komitetuose Ir šiuo atveju labai svarbu, kad mūsų būtent komitetas vaidintų labai aktyvų vaidmenį aptarinėjant štai įmonių valdymo klausimus. Ir tas klausimas tikrai iškils mūsų darbo tvarkėse. Tad vėlgi, aš kalbėjau ilgai, o dabar iš karto suteiksiu atskirų politinių frakcijų atstovams žodį, kad, jų, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis dėl būsimųjų mūsų darbo gairių. Pirmiausia, ponas Šiaurė, o po to ponui Šerkas suteiksiu žodį. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és örülök az utolsó fordulatnak. Hogy... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš tikrai džiaugiuosi girdėdamas, kad bus galima suorganizuoti tikrą diskusiją. Kartais iškyla problemų rengiant debatus. Aš manau, kad labai svarbu, kad mes turime tam tikrą pagrindą diskusijai. Nors gal reikėtų daugiau dokumentų raštu, nes kol kas neturime jokių dokumentų, kuriais galėtume vadovautis tokioje diskusijoje. Ir e, kitaip tos diskusijos gali būti tuščios. Aš manau, kad mes turėdami dokumentą su išvadomis galėtume tęsti diskusiją strategiškiau. Ir e, tai būtų tam tikras strateginis dokumentas. Ši diskusija yra labai svarbi, tačiau reikėtų pasirūpinti, kad būtų parengtas toks neformalus dokumentas, kuris suteiktų daugiau galimybių aptarti mūsų diskusiją. O po to galbūt galėtume e, pateikti e, raštu oficialų strateginį dokumentą. Kai kalbam apie prioritetus, tai manau, kad reikėtų kalbėtis su visais žmonėmis, kurie turi tam tikrų judėjimo problemų, kurie e, kenčia nuo skurdo ir nuo lygų Europoje. Manau, kad taip pat reikėtų šiek tiek apgal, pagalvoti apie tuos prioritetus, kurie dabar jau nustatyti ir apie tai, su kuo jie susiję. Ir tada galėtume pateikti galutinę strategiją. Ačiū, Aleksandro Serkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Būtent e, tas e, pasiūlymas, kurį ponas Ori pasiūlė, man yra priimtinas. Būtų gerai, jeigu turėtume dokumentą. E, mes tada galėtume konkrečiau dirbti su par kitais parlamentarais ir sekretariatas turėtų to pasirūpinti. Reikėtų gal turėti galvoje, kad komitetas e, dirbdamas turi turėti pamatinį dokumentą ir paskui pateiktume kitą dokumentą. Turbūt e, kalbėti reikia apie tai plačiau ir politiškai ir su žiniasklaida. Todėl mums reikia pateikti dokumentą ir turėti kuo vadovautis. Aš socialistams noriu pasakyti, kad aš e, turiu savo asmeninę nuomonę. Manau, kad pirmiausia, čia diskusijoje reikėtų kalbėti apie uh, aplinkybės, kuriomis e, yra priimamas tas įstatymas. Aplinkybės yra sudėtingos ir socialinės, ir politinės, ir ekonominės. Be to prisiminkime, kad buvo rinkimai, prieš kuriuos sakėme, kad e, galbūt čia salėje ne visada yra kalbama apie e, kalbos interpretavimą vienos ar kitos grupės turi savus interesus ir apie juos neretai yra pamirštama. Tuos interesus dažnai bando prastumti darbuotojai ar darbdaviai. Tačiau galiausiai mes turime teikti dokumentą, kuris būtų naudingas piliečiams. Ir mes e, tokiu būdu turime piliečiams parodyti, kad Europa turi socialinę pusę. Mes, e, socialistų pusės atstovai, siekime, kad būtų pasiektas. E, realus progresyvus alijansas Europos parlamente. Ir toks alijansas galėtų apimti daug skirtingų grupuočių ir e, galėtų aptarti visus karščiausius klausimus. Tokiu būdu mes galėtume pasiekti pažangą ir sukurtume tam tikrą socialinę sistemą, socialinius pamatus Europai. Mano nuomonė išlieka du klausimai, kuriuos turėtume nedelsdami svarstyti. Pirmiausia, tai yra ekonominė krizė, kaip turėtume piliečius informuoti apie tai ir Taip pat turime sukurti aišku vaizdą, kad aišku įvaizdį, kad Europoje egzistuoja tikra europietiška iniciatyva, leisinti kovoti su krize, e, pirmiausia, su nedarbo augimu ir padedanti žmonėms, kurie praranda darbo vietas. Mes turime kuo sparčiau parodyti žmonėms, kad ieškome ekonominės krizės sprendimų. Taip pat mes turime parodyti, kad nesame tik versininkų pusėje, įmonių pusėje. Turime parodyti, kaip žmonių gyvenimus galime pakeisti. Turime pasirūpinti, kad žmonės suvoktų, jog pas mus vyksta aktyvi diskusija, kad egzistuoja pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas ir panašiai. Jau pirmininkančio Švedijos atstovas e, sakė, e, kad trūksta finansinių priemonių ir iniciatyvų tai daryti. O šiandien reikia sukurti tikrą strategiją. Turiu galvoje e, strategiją po Lisabonos iki 2010 metų. Bet reikia kurti ir naujus finansinius instrumentus, kurie leistų kažkokiu būdu rasti išėti iš ekonominės krizės. Kitaip mes tą E, darbuotojų teisių direktyvą, pensininkų padėtį, lygotų žmonių padėtį dar labiau apsunkiname. Tie, kas yra silpniausi, turbūt e, neturėtų mokėti už globalizacijos sistemą ir e, procesą. Reikėmtis konkrečių priemonių, kai kalbam apie darbo laiko direktyvą, nepamirškime, kad ji tampa simboliu atspindinčių uh, Europos parlamento ir komisijos skirtingas nuomonės. Todėl mes turėtume tęsti tokią um, padėtį, tokią diskusiją, kad mes parodytume, kad mums rūpi darbuotojų teisės, jų sveikata ir kiti interesai. Mes turime ieškoti rasti sprendimų per tą direktyvą, bet uh, viską reikia žvelgti iš darbuotojų pusės E, apie lankstumą socialinį, kai kalbam, irgi turime galvoti apie darbuotojų pusę. Devynis mėnesius jau yra palaikomas dialogas su darbo rinkos partneriais. Ir žinoma, mes dabar galime tikėtis, kad bus e, darbo rinkos e, partnerių tarpe rastas sprendimas. Tačiau aš abejoju, ar mes greitai pasieksim tokį sutarimą. Liberalų atstovo nėra, todėl žodis dabar Lizlin. Ačiū. Jau buvo išsakyta įdomių minčių. Ir aš e, norėčiau, kad mes kaip komitetas per šią kadenciją labiau pažvelgtume į direktyvos įgyvendinimą. Mes per pasarosius dešimt metų, kai aš čia dirbu, priemam tiek daug teisės aktų, tačiau e, nepakankamai gerai dirbame e, užtikrindami, kad tie teisės aktai yra gyvenami valstybėse narėse. Manau, kad mes turėtume vykdyti griežtesnę parlamentinę kontrolę kai kurių teisės aktų įgyvendinimo atžvilgių. Galbūt galėtume pateikti kažkokį dokumentą, kaip sakė mano kolegos. Reikia išsiaiškinti, kodėl vienas kitas teisės aktas ar jo dalis nėra deramai gyventinamos valstybėse narėse. O mes kaip komitetas turėtume pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad būtų paprasčiau juos įgyvendinti. To kol kas nedarome. Tačiau man visuomet atrodo kvaila, kad mes bandome prastumti teisės aktą, kai jis iš tiesų yra neveiksmingas, ar nenaudingiau būtų atšaukti, anuliuoti tokius teisės aktus ir priimti kažką tokio, kas būtų veiksminga. Taigi reikėtų peržiūrėti visų pagrindinių teisės aktų įgyvendinimo eigą ir pasirūpinti, kad tie dokumentai būtų deramai įgyvendinti tada visas teisės e, aktų prieimimo procesas duos naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitas dalykas. Steven Hughes ir aš e, kalbėjome vis apie socialinių partnerių interesus, žinau, kad jie susitarė, mums abiems labai neramu buvo dėl to, kad dėl e, siūtinių žaistų e, Ir e, čia buvo priimti konkretus gana sprendimai per vasarą. Žiūrėtų žiūrėti, kaip komisija dabar e, įgyvendina tą socialinių partnerių sprendimą. Aš manau, kad Stevenas links ir tikiuosi, kad galėsime e, priimti tam tikrų konkrečių sprendimų. Reikėtų daryti sprendimą tarybai, kad taryba gerbtų Europos parlamento balsavime priimtą sprendimą, turiu galvoje mūsų komitetą, pilietinių teisų komitetą, mes turime geriau bendradarbiauti, kad pateiktume konkrečią direktyvą. Galbūt mes galėtume palaikyti glaudesnį ryšį su pilietinių teisų komitetu, kad priverstume tarybą laikytis to įsipareigojimo. Taigi aš tokių minčių turėjau, bet tokio bendro dokumento mintis kad būtų visai gera, nes komitete yra tiek daug naujų parlamento, e, e, čia, šiame komitete yra tiek daug naujų parlamento narių ir, ir toks dokumentas palengvintų visą įstatymų priimimo procesą per penkerius metus ateinančius. E, Žaliųjų vardų Čin Lambert, o paskui kitiems suteiksiu žodį ir pirmiausia kalbės Edith Bauer. Dabar ponė Čin Lambert. Uh, you, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes visi puikiai sutarėme, kad šis komitetas turėtų aktyviau dalyvauti e, rimčiausiose vykstančiose diskusijose. Kaip jūs paminėjote, viena e, tokių diskusijų yra susijusi su Lisabonos e, darbo tvarkės peržiūrėjimu manau, kad reikėtų pagalvoti, kaip tas dokumentas gali būti susijęs su e, vėliau Kopenhagoje vyksiančiomis diskusijomis dėl klimato kaitos, dėl e, mažai CO2 išmenančios ekonomikos ir darb, jų, to įtakos darbo vietoms. Tačiau turėtume uh, nepamiršti, kad įmonių generalinis direktoratas, kiti direktoratai kalba apie ekologiškus darbus ir ekologinės darbo vietas, bet iš esmės mes su jais nesusisėjame. Manau, kad tai yra komiteto darbo trūkumas ir mums tas aspektas turėtų būti labai svarbus. Čia turėtume nekalbėti tik apie e, darbo suteikimą žmonėms, reikėtų pagalvoti ir apie kokybišką darbo suteikimą, darbo sąlygas žmonėms. Ir ta studija, e, kurią paminėjo mano kolegos, turėtų būti pasvarstyta, kad pažiūrėtume, kaip ją galima geriau gyvendinti. Reikia palaikyti geresnius ryšius su socialiniais partneriais. Susitarimas tarp socialinių partnerių turėtų būti vertinamas kaip teisiškai privalomas dokumentas ir pažiūrėkime, ką reiškia, kokia yra jo reikšmė. Vakarykštis e, posėdis parodė, kad šiek tiek silpsta elementai e, socialiniai, socialiniai partneriai. Atsiranda naujų jėgų, lankstaus socialinio saugumo sistema keičiasi, todėl komitetas turėtų pagalvoti, kaip visą tai įtraukti į Lisabonos peržiūros procesą ir ekonomikos atgaivinimo procesą. Dėl įgyvendinimo. Uh, Man irgi rūpi gana smarkiai, ką tai reiškia e, užimtumo gairių gyvenimo požiūrių ir kaip tai galima susijęti su ekonomikos atgyvinimo planu. Buvo kalbama apie jaunimo užimtumą, apie vyresnius žmonės, apie ne, žmonės su negale, kaip nacionaliniai planai čia pasiteisina. Aš manau, kad Mūsų komitetas yra matęs daug tokių nacionalinių veiksmų planų, bet nežinome, kaip jie įgyvendinami. Sutinku su didžiaja dalimi to, kas buvo pasakyta apie įgyvendinimą. Galbūt mes šiek tiek kitaip tą suprantame vis tik tai, arba ką turime galvoje, kai sakome įgyvendinimą. Bet vis tik viskas sugrįžta prie to, e, kas buvo apibriešta kaip e, darbuotojų komandiravimo problemos. Vakar girdėjome, kad transporto darbuotojų tarpe tik 2 procentai vairuotojų yra tikrinami. Kodėlgi taip yra? Ar čia teisės akto problema, ar valstybių narių nesugebėjimas įgyvendinti, ar nenoras įgyvendinti teisės aktus? E, kodėlgi tiek daug yra nedeklaruojamo darbo, bet tai turėtume kalbėti komitete. Pažiūrėkime, kaip viską galima būtų įtraukti į diskusiją, peržiūrint Lisabono sutartį ir galvojant apie jos įgyvendinimą. Aš e, manau, kad mes kaip frakcija irgi esame suinteresuoti skurdo ir socialinės įtraukties klausimų sprendimu. Antra diskusijų dalis - Edith Bauer pirmiausia. Nyilvánvalóan minnyájunkat aggat. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, šiaip mes visi nukenčiam nuo ekonominės krizės. Ir suprantama, turim stengtis greitai spręsti iš krizės išplaukiančias problemas. Kita vertus, mes neturėtume išleisti ir ilgalaikės perspektyvos iš akių, ilgalaikės perspektyvos darbo rinkoje. Na ir turė, turint galvoje būtent ilgalaikę darbo rinkos e, perspektyvą, tai be abejo yra jos tam tikrų elementų, kurie mums turėtų tiesiogiai rūpėti čia komitete. Turiu galvoje demografinės padėties spartų kitimą. Uh, Turiu tokį klausimą. Ar manytumėt, gal manytumėt, kad vis dėlto mūsų komitete pravartu būtų plačiau, išsameu e, reikėtų kalbėti apie demografinius iššūkius ir galbūt reikėtų parengti vienokį ar kitokį tekstą dėl būtent e, gyventojų senėjimo ir, ir iš jo išplaukiančių padarinių. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Elizabet Mora ir po to ponia Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tris dalykus pasakyti, nes ypač įdėmiai išklausiau tai, ką pasakė ponas Sterkas. Krizės kontekste ir Lisabonos darbo tvarkės peržiūrėjimo e, aspektu. Tai pirmiausia, šiaip jau mes turėtume atnaujinti visų pirma socialinį dialogą ir tai ypač aktualu ekonominės krizės sąlygomis. Mes turėtume šiaip jau vėlgi atnaujinti tam tikrus teisės aktus reglamentuojančius e, socialinio, socialinį dialogą, nes e, šiaip jau šiuo metu tikrai yra didelių rimtų trūkumų ir situacija net e, kartais katastrofiška. Na ir be to krizės sąlygomis mes turėtume taip pat įvertinti didelių įmonių atsakomybės klausimą, didelių tarptautinių koncernų atsakomybės klausimą tais atvejais, kai, kai jie atsisako e, atsisako tam tikrų subrangovų, nes e, atsisakydama, sakykime, šiaip jau Tad šiuo atveju tikrai mes turėtume irgi kalbėti apie tai, kokie ryšiai turėtų būti, atsakomybės ryšiai turėtų būti tarp didelių įmonių ir jų darbuotojų ar jų subrangovų. Bent jau Prancūzijoje tai yra labai aktuolus, aktuolus klausimas. Na ir trečias dalykas, vėlgi, turint dabartinę krizę prieš akis, tai manyčiau, mes turėtume kalbėti ir apie geresnių sąlygų sudarimą darbuotojams pereinantiems į naujas darbo vietas. Ir čia pirmiausia, aš turiu galvoje, kad reikėtų sudaryti sąlygas geriau, lengviau pripažinti darbuotojų kompetencijas, e, nes šiuo atveju tikrai e, nepakankamas lankstumas yra daug e, kitokių kliučių tą patį būtų galima pasakyti ir apie mokymo bei švietimo sistemą. Tikrai mes turėtume užimti aktyvesnį vaidmenį, labiau diskutuoti šiuos klausimus. Ačiū, ponas. Pone Esaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau keletas kalbėtojų sakė, kad dabartinė krizė neatslūks, kad ir per ateinančius metus. Na, o blogėjant užimtumo padėčiai, tai be abejo nukentės labiausia tokie tokie žmonės kaip neįgalieji, kaip imigrantai, ilgalaikiai bedarbiai, kurių šiaip jau ir dabartinė darbo situacija yra nepavydėtina. Be to kyla ilgalaikio nedarbo pavojus ir dėl to vis labiau e, atsiras tokio masinio socialinio, masinės socialinės atskirties e, atvejų. Tai visa verčia susimastyti, e, tai verčia ypač susimastyti, kai mastom taip pat apie mokymą ir švietimą. Be to, yra taip pat, iškyla taip pat svarbus vidutinių ir smulkių įmonių e, likvidumo klausimas, grinų pinigų turėjimo klausimas. Vakar vyko e, tartautinis buvo sustikimas su JAV kongreso e, atstovais, kuriame buvo kalbama apie šiuos klausimus. Uh, bet to ir šiaip jau kažką reikėtų daryti, kad neprileistume paralelių darbo rinkų, tai yra oficialiosios ir, ir, ir šešėlinės darbo rinkos, kadangi tokios paralelios rinkos tikrai iškraipo ir konkurenciją ir visai kitaip veikia neigiamai darbuotojus. Ponas Jų. Ačiū, pirmininkė. Džiugiuosi, kad svarstame šį klausimą šiandien, kadangi esu įstikinęs, kad mes turime uh, aiškiau suvokti, apie ką turėtumėme e, teirautis naujojo užimtumo komisaro. Nes e, šios diskusijos metu galime išsiaiškinti, kokiais klausimais galėtumėme priremti e, tą komisarą į komisijos narius prie sienos, kadangi susitikimas su juo bus vienintelė galimybė išgauti iš jo garantijų, kad jis rūpinsis mums rūpimais klausimais. Prie to, kas jau buvo pasakyta, galėčiau pasakyti, kad vienas iš svarbiausių klausimų, kurį turėtume spręsti, atsižvelgiant į dabartinę krizę, yra tai, apie ką dažnai kalba socialistai. Tai yra tai, kad valstybės narės neįdeda pinigų į socialinį fondą. Ir jie nesugeba, be to jie nesugeba ir tinkamai pasinaudoti šio fondu. Ir anot kai kurių skaičiavimų net 40-50 procentų šio fondo lėšų nebus, tinka, nebus panaudota. Ir aš nežinau iš tikrųjų, dėl ko atsirado ši, ši problema, nes mes supaprastiname e, taisyklės, bet gali būti, kad valstybės narės nelabai supranta, kaip galima būtų e, panaudoti šio fondo lėšas. Ir privalome ką nors daryti, kad jos uh, žinotų, kaip tai daryti. Toliau e, bendro intereso paslaugų direktyva, komisaras e, visą laiką sakė, kad tai svarbus klausimas. Ir mes e, netgi subūrėme teisininkų grupę, kuri suformulavo šio, šią direktyvą ir pateikė ją komisijai, tačiau nieko iš to ne, nesigavo, ne, tai neturiu jok, jokio rezultato. Toliau. Dar vienas svarbus dalykas yra neužtikrintas darbas, po to saugumas ir užimtumas. Šis principas reikš, kad vis daugiau žmonių e, imsis neužtikrinto darbo, darbo be jokių garantijų. Todėl turime galvoti apie visuotos trukmės e, e, sutarčių problemos sprendimą. Ir tokios sutartys yra labai populiarios kai kuriuose Junktinės karalystės vietose. Uh, Be to, jaunieji žmonės, jie labai dažnai atsiduria labai sudėtingoje e, padėtyje. Labai dažnai žmonės baigia universitetą, e, yra priversti maždaug penkerius metus dirbti e, kaip stažuotojai įvairiose įmonėse ir jie negali gauti nuolatinio darbo. Taigi turime jiems padėti, nes taip jie yra tiesiog išnaudojami. Toliau, kom, komandiruoti darbuotojai po Lavalio ir visų kitų bylų paaiškėjo, kad ši direktyva pažeidžia pagrindinės darbuotojų teisės, ne tik tų, kurie išvyksta į komandiru, komandiruotės. Dėl teismo sprendimo atsirado daugybė neiškumų kurias privalome spręsti. Bet to panašu, kad komisija pamiršo apie dvi socialinių veiksmų programas. Kodėl taip įvyko? Aš manau, kad yra labai svarbu jas atgaivinti E, šios programos yra susijusios su įmonių susiliejimu, nes tokių susiliejimų bus labai daug šios krizės metu. Turime pagalvoti apie tai, apie tai kaip galima būtų išsaugoti jau turimas darbo vietas, kaip galima būtų užkirsti kelią il, il, ilgam nedarbui. Toliau kolektyvinės dėrybos ir konsultacijos direktyvoje yra numatytas 30 e, lai, e, metų laikotarpis. Viską. Turime daugybę dokumentų, tačiau labai dažnai visiškai yra neaiškiai apibriešta, kas, kas yra informacinio pobūdžio konsultacijos. Ir toliau įmonių socialinė atsakomybė. Šiuo klausimu aš pritariu viskam, kas jau buvo pasakyta. Uh, E, teisinės statusas. E, aš dabar bandau susitarti su komisija e, dėl susitikimo, kuriame bus aptarta, kada socialinių partnerių susitari, susitarimai bus reglamentuojami atitinkama direktyva. Dėkoju. Kinkuns ir pato Tomas Mann. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes dabar jau aptarėm nemažai dalykų. Aš dar norėčiau keletą pastabėlių pasakyti dėl prioritetų mūsų komiteto. Mes minim krizę, kuri mus visus veikia, kuri šiaip jau greit neatslūks ir kuri, kuri išsiplėtos ir išsiplėtoja jau dabar į socialinę krizę. Taip, iš ties e, nuo jos labiausia nukenčia pažeidžiamiausi darbuotojai, kadangi jie netenka tų paskutinių pragyvenimo pajamų. Be to, čia buvo užsiminta taip pat apie neįgaliuosius. Aš norėčiau paminėti Romų klausimą. Pone Kovač aprašė Romų padėtį ne per seniausią. Iš ties jų padėtis nepaprastai sudėtinga, neraminanti. Ir yra šiaip jau nemažai valstybių narių, kuriuose dėl diskriminacijos krizės labiausia nukenčia Romai. Mes turėtume tęsti darbą, kad padėtume Romų bendruomenėms, mes turėtume turėti bendrijos strategiją skirtą Romų pagalbai. Iš tikrųjų, Romų ES gyvena 12 milijonų, tad tai netok, tai milžiniška tauti, etninė mažuma. Ypač kalbėdama apie Romus, aš mastau apie Romų vaikus, e, apie vaikus apskritai. Vaikai patys pažeidžiamiausi, vaikai yra mūsų ateities garantas, kita vertus, kurde augantis vaikai, suprantama, negaus galimybių įgyti įsilavinimą. Tad mes pirmiausia turėtume padėti skurde gyvenantiems vaikams, kad, jiems, kad jie galėtų naudotis tokiomis pat galimybėmis, kaip ir pasiturinčių šeimų vaikai. Tai yra, mes turėtume padėti vaikams išbristi iš skurdo. Na ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką įsakė ponas Hugh tai Europos e, e, įvairių socialinio fondo lėšų panaudojimo. Tokio, reikėtų plačiau jomis naudotis. Tomas man. Tomas man ir pato Lizaja Gonzarė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kai ką pakomentuoti ir pato užduoti porą klausimų. Pirmiausia, norėčiau sugrįžti prie to, apie ką kalbėjo Steven Hughes. Stevenai be abejo turime siekti, kad socialinio fondo naudojimo taisyklės būtų kuo aiškesnės. Bet negalime pamiršti, kad šis fondas veikia labai sėkmingai. Jo lėšos nėra naudojamos e, tyrimams atlikti ar kokiams studijoms parengti. Šios lėšos pasiekia realius žmonės Šio, šio fondo lėšus padėjo mums pasiekti realių rezultatų, įgyvendinti realius projektus. Ir tai yra puiku. Ir aš manau, kad mūsų komitetas privalėtų nuolatos remti šį fondą. Toliau norėčiau pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo Edith Bauer. Apie atotrukį tarp įvairių e, kartų. Taip, dažnai kalbame apie tai, kad senesnio amžiaus žmonės e, turėtų dirbti ilgesnį laiką. Tačiau ką tokiu atveju turėtų daryti jų darbdaviai? Nes tai kartais sudaro kaip rimtas problemas. Aš manau, kad šią problemą reikia išsameu panagrinėti, e, pagalvoti apie tai, kaip galima būtų suderinti jaun, jaunų žmonių, kurie neturi pakankamai e, patirties galimybės pradėti dirbti ir uh, senesnių žmonių galimybių taip pat ilgiau išlaikyti savo darbo vietą. Nes labai dažnai darbdavi, e, e, daug kas sako, pavyzdžiui, kad šis darbuotojas yra per jaunas, o šis jau yra per senas. Ir dėl to e, ir viena ir kita darbuotojų grupė gali būti diskriminuojama. Manau, kad mes turime sudai, galvoti apie tarptautinės socialinės ekonomikos modelį. Uh, partijose labai daug apie tai kalbama. Kalbama apie tai, kad būtina e, aiškinti šios problemos esmę žmonėms. Tačiau kaip realiai mes tai darysime? Kaip realiai mes patrauksime žmonės e, e, į savo pusę? Nes žmonės labai dažnai neįsivaizduoja netgi, ką manyti, ką galvoti šiuo klausimu. Ir Todėl turime siūlyti realius veiksmus. Ir pavyzdžiui, užimtumo ir, ir e, stabilų, užimtumo ir lankstumo principas yra vienas iš tokių konkrečių priemonių pavyzdžių. Jei mes visi suvoksime, kokie yra svarbiausi e, principai, tuomet galėsime judėti į priekį. Ir aš manau, kad daugiausiai dėmesio turėtume dabar skirti mūsų strategijai. Pone Jakonsari. Ačiū. Labai ačiū. Norėčiau patikoti poniai Beres už tai, kad ji puikiai pradėjo šią diskusiją. Tikiuosi, kad sekretariatas įdėmiai klausosi to, apie ką kalbame. Norėčiau pasidalyti su jumis tuo, kas labiausiai mane neramina šiuo metu. Aš bejau, kad šios krizės e, aplinkybėmis mes uždarysime duris migrantams. Ir jeigu mes nesudarysime galimybių žmonėms legaliai atvykti į mūsų šalis, tuomet tik tai paskatinsime nelegalią migraciją. O tai reiškia, kad e, sukursime prielaidas ir sąlygas pačiai baisiausiai diskriminacijai. Visi turime aiškiai suvokti, kas vyksta šiuo metu. kas vyksta laisvo darbuotojų judėjimo pakraščiuose. Labai dažnai žmonės yra priversti iš savo šalies išvykti dėl pernelik skurdžių gyvenimo sąlygų, dėl to, kad negalėjo susirasti darbo ir po to jie atvyksta į kitą šalį ir iš jos yra deportuojami. Aš asmeškai nebejoju, kad mūsų karta e, po kažkiek tai metų atsidurs e, tarptautinių nusikaltimų tribunolė Hagoje. Būtent dėl to, kad mes užmerkime akis uh, Ir e, visiškai ignoravome tai, kad priekyba žmonėmis įgavo tokį didžiulį mastą. Tai yra blogiau nei vergovė, nuo kurio žmonė kentėjo e, ilgus amžius. Antras dalykas. Jau praeitėje nekartą kalbėjome ir nebejoju, kad yra parinkta labai gražių dokumentų dėl to, apie ką kalbėsiu. Tai yra žalesis ekonomikos augimas. Kaip mes realiai įgyvendinsime šį principą? Ką darysime? Ar mes turėsime šviesti jaunimą ir aiškinti, kokios egzistuoja žaliosios technologijos, ar daryti ką nors kitką? Trečia. Šis komitetas parengė nemažai pranešimų. Ir beje, šis parlamentas šį pavasarį patvirtino Lechtinin pranešimą. Prie jo dar turėsime sugrįžti, nes jame kalbama apie šešėlinę pilkąją ekonomiką. nes turime sugrįžti prie to pranešimo, kadangi nuo jo priklauso pasitikėjimas Europos parlamentu. Grazie. Io credo che i lavori della nostra commissione dovranno essere. Ačiū. Aš manau, kad mūsų komiteto darbas turėtų būti glaudžiai susijęs su krize. Europa tiesiog buvo pagauta netikėtai iš pradžių tiesiog nesupratome, ką reiškia pirmieji krizės ženklai. Jie atsirado kitose pasaulio dalyse, pirmiausia, jungtinėse valstijose. Taigi, jeigu mes to nesuprantame ir vėluojame, tai už tai turėsime mokėti. Aš nemanau, kad mes sugebėsime e, pasivyti. Krizė tęsiasi, padariniai neretai būna labai naujoviški, ne, beprecedentiniai. Taigi tokiu atveju, kaip mes apsaugosime savo žmonės? Artimiausiais mėnesiais matysime, kaip mažės pajamos, kaip e, vyrai ir moteris praras, pa, e, praras pajamų šaltinius. Tokiu būdu bus pasėta baimė ir tai atsispindės ir atskirų individų, ir kolektyvo elgsenoje. Kitas aspektas. Kyla klausimas, kaipgi žmonės išsikapsys iš tos krizės ir kada ta krizė pasibaigs. Deja, iškyla rizika, kad sukursime tam tikrus konkurencijos modelius, kurie e, privers e, sudrebėti senos Europos kultūros pamatus. Taigi ar ši galimybė neturėtų būti, e, ne, nebus e, vertinama kaip šansas apiplėšti e, Europos žalėje ekonomiką pagrįsta konkurencijos, vadovantis konkurencijos principais. Ar nebus taip, kad bus pamintos visų žmonių teisės? Mums neretai, mes neretai matysime, kaip e, įmonės ar įmonių grupės pamins bet kokias vertybės, e, bet kokią kainą. Taigi turime Europos ekonomiką išsis, išskirti naujus prioritetus. Turime galvoti apie santykius socialiniais partneriais. Labai svarbu pabrėžti, kad jie mums labai svarbus. Ir taip pat reikia akcentuoti pozityvius ryšius tarp įmonių atstovų ir darbuotojų atstovų. Taip pat manau, kad lygiai taip pat svarbu yra sustiprinti socialinės apsaugos faktorių. Kai kalbame apie sanglaudą, su, žinome, kad jis sukuria sąlygas ateities investicijoms ir ekonomikos atgaivinimui. Mano nuomonė, socialinė sanglauda visuomet buvo susijusi su konkurencija. E, visuomet tai buvo, ne tik, e, neatsitiktinai dabar Barakas Obama tą klausimą svarsto ir lygiai taip pat jis e, sveikatos apsaugos sistemą bando reformuoti, rizikuoja pat savo populiarumu, tokiu būdu, bet supranta, kad tas klausimas visiems labai svarbus. Labai svarbu, kad ES susikurtų deramą poziciją ateities tarptautiniai konkurencijai. Europa turi e, aptarinėti socialinės konkurencijos klausimas. Jie bus svarbus ir dabar, ir ateityje. Ačiū. Elnök asszony. Ponas Öri, labai ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, kad mūsų diskusija tikrai naudinga. Išsakyta daug naujingų, naudingų pastabų, minčių. Tačiau e, šiaip tas mūsų ta toji mūsų diskusija tarsi pakibusi ore. Maničiau, kad vis dėlto būtų galima geriau viską sustruktūrinti konkrečių dokumentų. Mums reikia tiesiog konkretaus darbų sąrašo, darbų, kuriais teks užsiimti, prioritetų sąrašo, kuriame atsispindėtų pasauliniai iššūkiai, demografiniai, sakykime, iššūkiai, pensijų sistema, socialinio saugumo klausimai ir panašios temos, kurias ketiname svarstyti. Be to pasikeitėm nuomonėmis dėl, tai yra, turėtume keistis nuomonėmis toliau dėl socialinio saugumo, dėl pensijų, teisių. Ir mes turėtume tikrai kalbėti apie šitą klaus, tuos tais klausimais transnacionaliniu lygiu. Nes Europoje tikrai daugybė daugybė šios ryties dalykų dar neišspręsta, yra daugybė spragų darbo įstatymuose. Antai vakar mes kalbėjom apie netipiškas naujas užimtumo formas, kalbėjom apie nepriklausomai ūkinę veiklą besiverčiančius darbuotojus jų teisės. Reikėtų ir toliau skirti didelį dėmesį tiems dalykams. Bet vėlgi, pakartosiu, diskusijos buvo naudingos, aš tikiuosi, sekretoriatas uh, E, viską pasižymėjo, kas čia buvo pasakyta ir galbūt sekretoriatas galėtų tiesiog parengti konkretų tokių mūsų darbų ir prioritetų sąrašą. Tokiu būdu mes tikslingiau galėtume dirbti. Taip pat turėtų e, taip pat suformuluoti klausimus, kuriuos mes pateiksim būsimam, būs, būsimai komisijai. Dabar Slovakijoje Šiaip noriu pasakyti, kad e, darbo vietose e, asmenims daugiau draudžiama kalbėti vengrų kalba. Vengrai yra mažuma, tautinė mažuma. Slovakijoje toks naujas įstatymo projektas priimtas, aš norėjau ir atkreipti dėmesį į tai ir tikrai norėčiau, kad jūs visi išgirstumėte apie šitą problemą. Ačiū. Taip, dabar čia tas paskutinis, taip, jūsų pastaba teisinga, kad galbūt sekretoriatas turėtų taip su, su, apibendrinti, su, su, suregistruoti viską, kas buvo pasakyta dėl prioritetų. E, pone Terry, ačiū ponė pirmininkė. Tiesa, tiesa tai, kad ekonominė krizė pirmiausia, pirmiausia paveikia tokius pažeidžiamiausius visuomenės narius Jūs priminėt, ponė pirmininkė, kad šiandien demokratijos įmonių valdymo klausimas turėtų būti irgi svarbus dalykas mūsų komitetui. Mes tikrai turėtume irgi tarti žodį dėl įmonių vidaus valdymo nes iš ties yra daugybė tokių neligybės e, atvejų tais tokiais atvejais, kai įmonės vadovas keli šimtus vos nekartų uždirba daugiau už eilinį įmonės darbuotoją. Tad mes tikrai turėtume apie tai kalbėti, apie tokius ne, neligybės aiškius atvejus įmonėse. Ir tikiuosi, kad mes apie tai ir kalbėsime. Kolega paminėjo Kopenhagos klausimą, taip pat socialinę ir aplinkosaugos, aplinkosaugos darbo tvarkės jų sąsajas. Ir norėčiau, kad mes taip pat nepamirštume uh, sveikatos darbo vietose klausimų, nes juk yra darbuotojų dirbančių pavojingą darbą, tikrai pavojingomis darbo sąlygomis ir, ir, ir jie nepakankamai apsaugoti. Tad norėčiau, kad apie tai mes irgi kalbėtume. Labai ačiū, dabar mes jau įsėmėm kalbėtojų sąrašą ir galima daryti tokias ir preliminarias išvadas iš to, ką išgirdom buvo pageidauta, kad mes e, suform, padarytume savo prioritetus, tokius darbo prioritetus formalesnius, tai yra tam tikros sąrašo pavydalu. Dabar čia be abejo kiekviena politinė frakcija šiaip jau galėtų suformuluoti e, jai svarbiausius, joms svarbiausius prioritetus ir tada po to galima susintetinti. Na, o šiaip jau tai, kas buvo pasakyta, e, tai be abejo e, tai yra svarbu ir tai yra būsimų taip pat diskusijų pagrindas. Taip mes šiaip jau. Tada aš kreipiuosi į kolegas tiesiog e, dar perduoti tai, tai, ką jūs čia išsakėt sekretoriatui. E, tai yra, kad šis galėtų tada susintetinti viską ir tai yra visas tas pastabas dėl tokių e, mums perduotų darbų, e, dėl įstrigusių dar klausimų, dėl teisingumo teismo nagrinėjimų bylų ir kad jūs tiesiog pateiktumėt savo pastabas dėl to iki nustatytos datos. Na ir toliau turiu pasakyti, kad Europos parlamento pirmininkas Buzekas paprašė iš komitetų pirmininkų paskirti būsimą pirmininkų sueigos pirmininką, toks dar nepaskirtas, tai jau e, tai padarysim ateinantį kartą. turėdami galvoje iki šiol vykusias diskusijas, aš šiaip jau parengsiu laišką, būtent kuriame išdėstysiu tai, ką šiuo klausimu, ko pageidauja mūsų komitetas. Vėlgi pakalbėsiu, paminėsiu taip, pakartosiu, kad diskusija iki šiol vykusi buvo tikrai vertinga E, bet kartu mes prisidėsim taip pat prie klausimino rengimo, klausimino, kurį pateiksim būsimajam užimtumo reikalų komisijos nariui. Ir dabar kreipiuosi į sekretoriatą, kad šis parengtų tokius klausimino būsimam komisarui metmenis. Na, o toliau šiaip mes aptarėm taip pat uh, aptarsim, tai yra artimiausių laikų konkrečius šito komiteto darbus, tai yra tas nuomonės, kurias mes renksim ir taip pat tyrimus, kurių imsimės. Tad tokios gairės bus artimiausių darbų, tai yra tas mūsų laiškas atsakymas ponui Buzekui, toliau konkretaus to klausimino skirto komisijos būsimam nariui parengimas ir taip pat koordinatorių posėdžiams skirti klausimai. Tad tokiu būdu iš tikrųjų mes tai, ką, kas čia įsakoma per diskusijas, mes tiesiog vėlgi susintetinsim į konkrečias būsimo darbo gairės. Tad tiek šiandien ir dabar noriu pranešti e, naują kitą posėdžio datą, tai rugsėjo 29. Noriu tik tai pasakyti, kad nėra dar aišku dėl posėdžio numatyto rugsėjo 30 dieną. Rugsėjo 29 dienos posėdis numatytas visą dieną ir iš ryto, ir po pietus. Na, o priklausomai nuo to, ką busim pasiekę per 29-osios posėdį galbūt galėsim atsisakyti rugsėjo 30-osios posėdžių. O šiaip jau primenu, kad e, rugsėjo 20.